parlamento nari nori pasakyti. Pone pirmininkė, mes protestuojame prieš tai, kad nėra tarybos atstovo, bet nematome čia ir parlamento generalinio sekretoriaus. Dziękuję bardzo. E, na pewno się. Ačiū labai. Parlamento generalinis sekretorius tikrai prie mūsų prisijungs vėliau, be jokios abejonės. Bet pradėkime diskusijas. Pirmiausia, pasisakys Jens Gaja pranešėjas. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė, labas rytas, gerbėmie kolegos. Šiuo momentu norėčiau taip pat pasakyti, kad procedūra yra, mano nuomonė, tikrai labai sudėtinga. Yra sudėtinga pradėti diskusijas, e, kadangi nėra tų, su kuriais norime diskutuoti apie biudžeto įvykdymo atvirtinimą ir e, turime daug dalykų su jais aptarti ir sunku pradėti tas diskusijas. Žinau daugelį gerbiamų kolegų iš komiteto, žin, pažįstame, žinome jų pozicijas, tačiau vis tiek malonu būtų e, padiskutuoti su jais, nors galbūt tai ir neteiktų labai daug naudos. Todėl siūlyčiau mm, mm pakviesti oficialiai visus tuos, kurie privalo dalyvauti šiuose diskusijose e, į mūsų diskusijas dar vėliau, vėlesnių momentų. Taigi, ponios ir ponai, dėl finansų krizės e, vyriausybės turėjo vertinti savo biudžetus ir e, nustatyti, ar lėšų skirstimas ir dalymas yra efektyvus. Ir e, mes vertiname 2008 biudžeto vykdymo tvirtinimą, vertiname per dar gana seną prizmę, tai yra vertindami senosios komisijos darbą. E, dabar Lisabonos sutartį, e, sutarčiai įsigaliojus, e, mes pirmą kartą tvirtinsime biudžeto įvykdymą būtent pagal naujasias procedūras. Ir mes, aš kaip pranešėjas ir mes kaip pranešėjai turime pasirūpinti, kad E, būtų visokiojopai kontroliuojamas tinkamas biudžeto vykdymas ir e, biudžeto kontrolės komitetas turi stengtis ir ateityje, kad e, remiantis audito rūmų sprendimais biudžeto valdymas būtų kiek įmanoma veiksmingesnis. Taryba čia prisima labai svarbu vaidmenį, turint omenyje kiekvienos valstybės narės rolę. Ir e, reikia e, remtis metinėmis ataskaitomis, finansinėmis ataskaitomis ir e, taip pat ES biudžeto vykdymo tyrimais, atsižvelgti į specifinius užduočių funkcijų sritis ir pavyzdžiui, sanglauda Europos Sąjungoje, tai yra labai svarbus dalykas ir svarbi sritis, dėl to struktūrinė politika čia yra labai reikšminga ir mes norime e, supaprastinti taisyklės ir kiek manoma paprasčiau e, suteikti kiek manoma paprastesnės sąlygas e, leisti pinigus būtent šioje srityje. Reikia nustatyti kiek manoma efektyviau vairias paklaidas mums žinoma mes dar esame naujajame procese, po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir nustatant naujus tikslus ir, ir biudžeto vykdymą mums reikia e, laikytis naujų principų, tačiau vis tiek neturėtume e, toleruoti pasitaikančių klaidų. Todėl Europos parlamento e, pozicija taip pat yra labai svarbi net ir tokiais atvejais, kaip e, Turkijos galimybės stoti Europos Sąjungą, kadangi tai taip pat yra susijęs su e, biudžeto lėšų e, skirimu. Taip pat reikia aktyviau įtraukti Olafą į įvairius sukčiavimo atvejų tyrimus ir pagaliau už išorės politikos veiksmai, ES pasiryžimas spręsti pasaulyje kylančias problemas turi būti labai veiksminga e, artimiausiamis e, seis mėnesiais traukė su komisija mes turime e, pakalbėti apie išorės politikos svarbiausias rytes ir ką mums reikia daryti šiuose sritise. Mes darome pažangą, ypač patenkinti tai žingsniais, kurios nu, padariusi komisija kalbant apie viešuosius valstybių narių pareiškimus apie jų finansus, Taip pat e, finansinės e, korekcijos, e, kurių, kurias taip pat būtina atlikti siekiant išvengti klaidų, yra labai reikšmingos. Bet aišku, mes norime, kad komisija į šį procesą taip pat aktyviau įsitrauktų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Dabar kviečiu kitą kalbėtoją. Pone Ajala Sender. Pranešėja, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną esame atsakingi už 7, 8 ir 9 vystimosi fondų ataskaitų uždarimą ir biudžeto įvykdymą. Ir šis darbas vyksta labai svarbių momentų, kuomet e, institucija iš esmės keičiasi Taip pat turime nepamiršti ir krizės konteksto. Krizė, kuri išryškino poreikį veiksmingai teikti finansinę pagalbą ir skaidriai teikti finansinę pagalbą ES tam, kad piliečiai išlaikytų pozityvų e, šios pagalbos įvaizdį. Na ir iš institucinės perspektyvos žvelgiant, aišku, įsigaliojo ir Lisabono sutartis, Tai vėlgi keičia situaciją, vyriausios, vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalų politikai, postas buvo įsteigtas, išorės veiksmų tarnybas teigiame, taigi yra įvairių daug naujų aplinkybių ir viena vertus mes galime sustiprinti, pagerinti užsienio pagalbos veiksmingumą ir efektyvumą. Nors Europos vystomojo bendradarbiavimo E, pagalba galėtų būti geresnė. Mes kartu su auditorumais manome, kad tai, kad keičiasi viskas, kad e, valdymas yra susiskaldęs ir hierarchija šiek tiek keičiasi. Dėl to situacija yra šiek tiek sudėtingesnė, reikia mums išlaikyti teisingą įvykių kursą ir suprasti, kaip naujoji sistema paveiks vystomo bendradarbiavimo politiką. Kalbant apie konkrečius finansinius metus, 2008-uosius, norėčiau pakartoti tai, ką jau minėjau anksčiau. Europos vystimosi fondas turi tapti ES biudžeto dalimi tam, kad fondas būtų veiksmingesnis ir skaidresnis, geriau įgyvendinamas, kad kontrolės sistema būtų veiksmingesnė. Labai svarbu, kad komisija ir parlamentas laikytųsi reikalavimų pagal, pagal naujas finansinės perspektyvas. Taip pat reikalingos bendros programos tam, kad padidėtų darbo našumas, veiksmingumas ir turime pasirūpinti, kad dešimtasis vystomo bendradarbiavimo fondas būtų skirtas konkrečioms sritims tam, kad e, nesumenkintumėme nevyriausybinio organizacijų darbo. E, nes jos puikiai dirba atitinkamose vietovėse ir mes bandome dabar kažkaip išsiaiškinti tas kompetencijos ribas. Tikiuosi, kad su Europos komisija pasieksime to tikslo. Na ir dėl šių finansinių metų norime pasakyti, kad, kad e, patikimo pa, patikrinimo ataskaita yra gan sėkminga dėl finansinių išlaidų, dėl na, sandorių, finansinių operacijų, čia esminių problemų ne, nekyla. Ne Ir mes vis tiek tikimės, kad e, ne, nekiekybinių klaidų skaičius e, dar sumažės. Taip pat nerimaujame dėl to, kad audito rūmai negavo labai svarbių dokumentų dėl mokėjimų, dėl 6,7 procentų visų išlaidų susijusių su darbu su tarptautinėmis organizacijomis. Mums reikalingas specialus kalendorinių metų metodas tam, kad bendrų sąskaitų sistema būtų pakankamai skaidri ir taip pat e, finansinis valdymas turi būti veiksmingas, kadangi septintasis vystomo bendradarbiavimo fondas, e, vystimosi fondas e, buvo įgyvendintas ir pereita prie kitų vystimosi fondų dabar yra dešimtasis vystimosi fondas ir tikimės, kad bus e, išmokėtos e, visos sumos. Taip pat nerimaujame, kad 90-ojo vystimosi fondų ištekliai nepatenka į patikimumo ataskaitą ir patenka į kitą reguliarią ataskaitą. Ačiū, ponas Barstas. Dėkuoju, pirmininkė, brangus kolegai, kolegos. E, svaršiau, kas yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ar tai vieša parlamento procedūra, ar viešas finansų valdymo įvertinimas. Kalbame apie 2008 metų biudžeto ir kaip Europos parlamento nariai Iš tikrųjų, galime geriau pažiūrėti į tai, kas vyksta, kaip ir mūsų piliečiai, galime pasižiūrėti, kaip parlamentas yra organizuotas, kaip čia organizuotas darbas ir kaip jis jį atlieka. Piliečiai nori žinoti, kaip tie pinigai išleidžiami, nes eina kalba apie nemažas sumas - 1,4 milijardų eurų, o 11 metais gali būti apie 7 milijardai, 1,7 milijardai eurų. Aš labai tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas e, šiame darbe bus, suvaidins labai svarbų vaidmenį. Mes e, pamename, kad ir praeitie jis neblogai padirbėjo, parengė parlamento narių statutą, parlamento narių padėjėjų statutą. Nemažai nuveikta taip pat ir rengiantis pastatų pirkimui čia, Strasbūre. Mes nemažai padirbėjome įvertindami poveikį aplinkai. Taigi, nemažai pasiekta. Po trijų metų, per tris metus mes 25 procentais sumažinome elektros suvartojimą. Visa mūsų nuvartojama elektra dabar yra ekologiška mes sugebėjome sumažinti e, gana smarkiai e, teršalų kiekį, 17 procentų sumažinome CO2 išlakas ir net nedidelis poveikis e, neteisingai leidžiant e, finansinius išteklius gali smarkiai pakengti mūsų reputaciją. E, vasario 24 dieną mes paskyrėme rizikos valdymo direktorių, Ir aš kviečiu šį asmenį nuolat dalyvauti mūsų diskusijose dėl e, lėšų panaudojimo ar netinkamo panaudojimo. Tikrai norėčiau, kad veiktų tinkama kontrolės atsvarų e, sistema ir kad e, žmonės, kuriems tenka pagal pareigas tam tikrą atsakomybę, vis tik ją prisimtų. Sukčiavimų, išl, e, išlaidavimo atveju e, tokie žmonės turi atsakyti. Aš taip pat noriu parodyti savo pranešime, kad galima dirbti dar geriau, e, jeigu 2013 metais e, ateitume prie rinkimų be skandalų didelių ar mažų, be žiniasklaidos prastų pranešimų būtume pasiekę tikrai daug. Taigi savo pranešime aš bandžiau uh, pakalbėti apie išteklius, kuriuos tinkamai galėtų naudoti parlamento vadovybei, generalinis sekretorius. Uh, tai, kad generalinis sekretorius pateikia savo metinę ataskaitą, pasi, pasiremdamas generalinių direktoratų vadovų ataskaitą, manęs pilnai netenkina. Aš norėčiau, kad viešųjų pirkimų visa sistema būtų patobulinta. Čia dar egzistuoja didelis rizikos elementas. E, o e, kalbant apie laisvanorišką pensijų fondą, mes čia turime 121 e, milijono eurų deficitą. Šią problemą reikia spręsti. Turiu pasakyti, kad rengdamas pranešimą puikiai padirbėjau su šešėliniais pranešėjais, buvo pateikta daug konstruktyvių E, pakeitimų, nors pavyzdžiui iš EPP frakcijas buvo pakankamai daug, apie 50 pakeitimų, kuriais buvo siūloma išbraukti dalį mano pranešimo teksto. Kaip proeuropietiškai, bet kritiškai nusteikęs Europos parlamento narys, aš užėmiau konstruktyvų požiūrį, rengdamas pranešimą apie biudžeto patvirtinimą. Dėkuoju dabar žodis ponui Černieckiai panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo! pirmininke komisare ponios ir ponai na bendrais bruožais kalbant būtų galima teigti kad visose institucijose kurias aptariu savo pranešime ypatingai audito rūmus teisingumo teismą europos socialinių ekonominių reikalų komitetą regionų komitetą, Europos ombudsmeno tarnybą, domenų apsaugos, domenų apsaugos priežiūros instituciją. Visose šiuose institucijose matėme pozityvių ženklų, nors kol kas situacija dar nėra tobula. Tarybos atvejs matyti yra pats sudėtingiausias. Bendradarbiavimas su taryba tikrai dar nėra tobulas, kalbant apie biudžetinius reikalus. Na ir aš nusprendžiau atidėti sprendimą, suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą tarybos generaliniam sekretoriui. Štai tokį pasiūlymą aš pateikiau biudžeto kontrolės komitetui ir jam buvo pritarta. Situacija buvo beveik tokia pat ir praeitais metais. Biudžeto komiteto koordinatoriai susitiko su Ispanijos pininkančios valstybės atstovais ir buvo teigiama, kad palankiai yra įvertinti tam tikri tarybo žingsniai. Tačiau praeitais metais mes kėlėme eilę klausimų tarybai, tačiau e, atsakymai mūsų vertinimų nebuvo pakankami. Dėl to visų politinių frakcijų koordinatoriai pritarė mano sprendimui atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tam tikri bendrosios užsienio saugumo politikos aspektai dar nėra aiškus, papildomos biudžetinės priemonės sąskaitos dar nėra visiškai aiškios, sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos. Taip pat turime aiškiau suvokti, kokiu pagrindu e, bus apmokėtos tos sąskaitos. Taip pat e, čia susidaro paradoksiška situacija, kadangi taryba pateikė tam tikrus atsakymus dėl ankstesnių biudžetinių metų, o ne aptariamų biudžetinių metų. Audito rūmai taip pat atkreipė mūsų dėmesį į tam tikrus netitikimus, tam tikras klaidas e, viešų pirkimų srityje ir mes reikalavome, kad taryba tas procedūras patobulintų, pakeistų. Džiaugiamės, kad tam tikros procedūros e, auditorumuose šiek tiek sutrumpėjo, tačiau vis tiek dar yra procedūros gan ilgos ir vilkinamos. Taip pat e, matėme, kad e, šiek tiek pagerėjo situacija e, lyginant su praeitais ankstesniais finansiniais metais. Tačiau audito rūmų nariai dar labai nenoriai teigia finansinių interesų deklaracijas. Taigi mums vis dar trūksta eilės dokumentų ir manome, kad būtų galima patobulinti pačią struktūrą. Pavyzdžiui, sumažinant narių skaičių. Dabar e, trumpai aptarsiu ekonominių socialinių reikalų komiteto situaciją. Audito rūmai pateikė savo ataskaitą. Panašu, kad visos sąskaitos yra tvarkingos. Ekosokė, tačiau ir yra dar vietos tobulėjimui ir visi finansiniai reglamentai turi būti vienodai taikomi visose Europos institucijose. Džiugu, kad vyksta, vyksta administracinis bendradarbiavimas pagal susitarimą tarp ekonominių socialinių reikalų komiteto ir regionų komiteto. Ir tam tikri vidaus audito standartai buvo suderinti šiuose institucijose, mes dėl to labai džiaugiamės. Nėra problemų dėl e, regionų komiteto ir ombudsmeno tarnybos, čia jokių problemų neišvelgėme. Taigi, Apibendrindamas galiu pasakyti, kad daugiausia problemų mums kilo dėl tarybos. Pirmininkas, turime būti griežtesni dėl laiko. Dėkoju už e, jūsų pristatymą. Mane informavo, kad audito rūmų pirmininko kabineto atstovai pateikė šiokios tokios informacijos ir 8-9 metais, kai buvo aptariamas, e, aptariamas biudžeto vykdymas, nei tarybos, nei audito rūmų atstovų šiuose diskusijose irgi nebuvo 8-9 metais. Taip pat ponas Kaldeira, audito rūmų pirmininkas, teigia, kad audito rūmų pozicija yra tokia, kad jie dalyvauja biudžeto kontrolės komiteto posėdyje, tačiau susilaiko nuo dalyvavimo politinėse diskusijose plenarinėme posėdyje. Pirmininkas Kaldera norėtų su manimi susisiekti šiandienos bėgyje ir paaiškinti, kokia yra auditorumų pozicija ir taip pat teisingumo teismo ne, atsiprašau, sako pirmininkas, audito rūmų, kokia yra pozicija dėl šių diskusijų. Taigi mes e, patikrinome ir iš tiesų per pastaruosius dviejus metus šiuose diskusijose nedalyvavo nei taryba, nei audito rūmai. Taigi tokią galiu Jums pateikti informaciją. Jeigu norime kitą kartą darbą organizuoti kitaip, tai kitais metais galime juos pakviesti. Jie buvo informuoti, kad tokios diskusijos vyks, tačiau jie nedalyvavo nei praeitais, nei užpraeitais metais šiuose diskusijose. Ir žinoma, spalio mėnesį ir lapkričio mėnesį jie atvyks į diskusijas, nes tuomet jie turės pristatyti savo ataskaitas. Žinau, dėl vedimo tvarkos yra norinčių pasisakyti. Ponas Gelbrandi. voorzitter ik. Eh, dėkui pirmininke visiškai priimtina kad nėra audito rūmų atstovų bet eh, tai ką jūs pasakėte kad taryba taip pat eh, per ankstesnius posėdžius nedalyvaudavo yra labai negerai tai tik parodo kaip taryba žiūri į tai, kad su Europos pinigais reikia elgtis atsakingai. Aš manau, kad e, mūsų parlamentas turėtų nusiųsti labai aiškę žinę tarybai ir siūlyčiau, kad tai galėtume padaryti šiandien atidėdami diskusiją dėl tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Labai dėkoju. Dabar ponas Šernieckis vėl. Ačiū, ponė pirmininkė, už pateiktą informaciją apie auditorumų atstovų neatvykimą. Bet aš e, noriu ypatingai akcentuosi, kad dirbame Lisabono sutarties eroje. Europos parlamento vaidmuo sustiprėjęs ir žvelgiant politiškai galėtume tikėtis, kad tarybos atstovai vis tik dalyvaus. Kaip mano kolega sakė, ši diskusija labai svarbi mūsų mokesčių mokėtojams, mūsų rinkėjams. Manau, kad taryba klysta tai ignoruodama, tai tikrai bado akis, mes turėtume atidėti diskusiją dėl tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Apskritai pasakyčiau, kad taryba bendradarbiavo su mumis nekonstruktyviai, kai mes susitikome biudžeto komitete su audito rūmais ir tarybos atstovais. Ir tai, kad jų nėra, iš tikrųjų rodo, kad tos konstruktyvios dvasios iš tarybos pusės trūksta. Pone Hercog, e, ponas pirmininkė, brangus kolegos, kai e, organizuojame biudžeto patvirtinimo procedūrą ir balsuojame dėl to, Europos parlamentas prisima atsakomybę už 2008 metus. Būtent šiuo momentu mes iš komisijos tarybos prisimame atsakomybę ant savo pečių. Taigi tai labai svarbus momentas. Tačiau mes, atrodo, sutarėme, kad tęsime diskusiją ir neužmirškime taip pat, kad yra ir objektyvių priežasčių, dėl ko atvykti iš Ispanijos netaip lengva. E, aš pati <laughs> žinau, ką reiškia vairuoti. Atvairavau iš Azerbaidžiano, iš Bakų, bet Esu įsitikinusi, kad e, reikėtų prašyti, kad tarybos atstovai dalyvautų balsuojant gegužės mėnesį. Dėkuoju, ponas Audy. Ačiū, ponė pirmininkė, mes jau pripratę matyti tuščias tarybos atstovų kėdės. E, vis tiek tenka apgailę stauti, juk diskusijos turėtų tęstis. Ir turint omenyje, ką pasakė jūsų administracija, aš manyčiau, mes negalime keisti darbo atverkės. Ji yra jūsų tokia nustatyta, atidarant plenarinę sesiją ir dėl to mes turėtume toliau tęsti diskusijas, apgailestauti, dėl to, kad apgailestaudami, kad nėra tarybos atstovų. Mėly kolegos, susisieksiu ir su audito rūmais, ir su tarybos atstovais, tą padarysiu šiandieną. ir aiškiai pasakysiu, ko mes tikimės iš jų ateityje, ko tikimės iš tarybos ir auditorumų. Pasakysiu, kad norėtume, jog tos, tokiuose sesijose, tokiuose posėdžiuose jie ateityje dalyvautų. Na ir aš asmeniškai pakalbėsiu su e, ministru pirmininku ponu Zapatero, kuris pirmininkauja šiuo metu tarybai. Pabandysiu išspręsti šią problemą ateityje. Na, Įvyko stebuklas, sako pirmininkas. Dėkoju, e, atvyko valstybės sekretorius iš Ispanijos. Kolegos, kol jūs kalbėjote apie tai, kiek galingi mes tapome po Lisabono sutarties, štai kas įvyko. Mūsų galios davė rezultatų. Po kelių minučių staiga atvyko ir tarybos atstovų. Puiku, ačiū labai, kad atvykote, ponė valstybės sekretoriau, tarybos pirmininkė. Susisieksiu su audito rūmų pirmininku ir pasakysiu, jog jie būtinai privalo dalyvauti tokiuose diskusijose. Taip pat ir kitos institucijos turi tą daryti. Susisieksiu su visomis šiandien. Ačiū, tęsėme darbą. Ir kalbėkite nelgiau, negu kad jums skirta buvo laiko. Pone Veronik Matijai, prašau. Pranešėja taip pat. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponė valstybės sekretoriau, labai malonu jūs matyti ir galėti džiaugtis jūsų buvimu čia. E, kaip 2000-2010 metų laikotarpį e, bendrijos 70 e, procentų prisidėjo prie agentūrų decentralizavimo, e, virš 500 milijonų. Taigi tokia yra suma, taigi išlaidos spaugo tik tai porą procentų. Šiandieną mes turime 4700 194 asmenys, kurie yra įtraukti, dirba šiuose agentūrose. Europos rekonstrukcijos agentūra čia nesiskaito, kadangi jinai buvo uždaryta. Ir e, tokio pobūdžio yra bendro, bendrosios išvados, tai yra įspūdingi dalykai. Europos Sąjunga 2010 metais ir vėliau turės prisimti tikrai labai sudėtingus, didelius iššūkius ir um, E, ko gero, e, taip pat e, turėsime spręsti įvairios imigracijos, aplinkosaugos, transporto problemas, taip pat ES plėsis dar kartą agentūros, decentralizuotos agentūros prisima labai konkrečius uždavinius ir prisideda prie savo ekspertizinėmis žiniomis, savo patirtimi. Valstybės narės turi bendradarbiauti, spręsdamos įvairiausius klausimus, todėl agentūrom tenka labai reikšmingas vaidmuo. Aš manau, kad agentūrų e, pasiskirstimas Europos žemynė prisideda prie to, kad Europa tampa e, artimesnė Europos piliečiams šios agentūroms, šioms agentūroms tenkantis biudžetas tampa vis didesnis ir tai reiškia, kad ir biudžeto valdymo institucijos prisima vis e, ryškesnį, svarbesnį vaidmenį ir Europos parlamentas be kita ko taip pat e, padedamas audito rūmų E, turi pasirūpinti, kad šios agentūros būtų tink, agentūrų finansai būtų tinkamai e, valdomi ir kontroliuojami. Tai nereiškia, kad reikėtų joms taikyti išimtis, e, taikant finansinės taisyklės. Tenka konstatuoti, kad šių agentūrų finansų valdyme vis dar pasitaiko tam tikrų netitikimų, klaidų, pavyzdžiui, vykdant viešuosius pirkimus, samdant darbuotojus sprendžiant įvairias personalo problemas. E, yra perkeliamos įvairios lėšų sumos, taigi vis e, pasitaiko pasikartojančių problemų. E, finansiniai reglamentai yra taip pat sudėtingai taikomi, kadangi agentūros yra labai įvairiapusiškos, labai skirtingos. Ir e, to, mažųjų agentūrų atveju e, taisyklės yra pernelyg grėmėzdiškos. Mes esame sudarę darbo grupę ir parengę atitinkamą pranešimą, siekdami išvengti ateityje tokių problemų. Tačiau 2008 e, metų e, biudžeto patvirtinimo procedūrai čia joks pavojus nekyla. Kalbant apie Europos policijos koledžą, čia mes turime kitokį atvejį. E, yra pagerėjimų, kalbant apie biudžeto valdymą 2007 metais, tačiau vis dar yra netitikimų finansų valdymo srityje 2008 metais. Dėl to mes norime atidėti e, biudžeto patvirtinimo e, būtent šios agentūros atveju. Mes norėtume pabaigoje pasakyti, kad reikėtų e, padėti agentūroms toliau vykdyti savo įsipareigojimus, savo, savo funkcijas. Mm, pavyzdžiui, EPSA labai vykdo veiksmingą koordinacinį darbą, Europos aplinkoskos agentūra e, sukūrė e, administracinės kontrolės sistemą, e, tai taip pat turime Europos darbo sąlygų gerinimo fondą, kuris taip pat labai puikiai dirbo. Ir čia E, taip pat yra e, taikoma informacijos mainų sistema. Aš norėčiau paraginti visas agentūras toliau taip sėkmingai dirbti. Ačiū. Dėkuoju, ponė Matiu, už pranešimą ir pasisakymą. Norėčiau dabar paprašyti komisijos vardu pasisakyti komisarą poną Algirdą Šemetą. Prašom žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, ponė pirmininkė valstybės sekretoriau, pranešėjai, gerbėmiai parlamento nariai. Noriu padėkoti biudžeto kontrolės komitetui ir e, ypatingai jo pranešėjai ponui Liberatskijui ir kolegoms, kurie parengė atitinkamus pranešimus ir e, rekomendacijas suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą komisijai už 2008 metus. Dėkuoju poniai Ajalai Sender už jos pranešimą apie Europos vystimosi fondo biudžeto įvykdymo pranešimą ir poniai Matijų, kuri paminėjo labai svarbės problemas, su kuriomis susiduria agentūros. Biudžeto laikotarpis dabar eina į pabaigą. Jis pasižymėjo konstruktyvaus dialogo tarp mūsų institucijų plėtra. Komisija ir toliau kolegiškai siekia tinkamo Europos e, audito rūmų patikimumo patvirtinimo. Mes tengiamės e, patobulinti e, finansų valdymo ir kontrolės sistemas, kad galima būtų sumažinti klaidų skaičių galima bus rimtai e, pakeisti personalo skaičių, e, pasinaudojant naujais e, personalo planais, atsižvelgiant į įvairius kriterijus ir sumažinant išlaidas. Tačiau neužilgo mes norėtume pamatyti didesnės pažangos e, tinkamiau valdant Europos biudžetą ir sustiprinant suinteresuotųjų e, organizacijų ir institucijų atsakomybę. Šią prasme, Europos parlamento darbas yra nepaprastai svarbus ir prie to prisideda. Tačiau mes žinome, kad iš karto pasiekti radikalios pažangos nebus įmanoma. Mes turime draugę su visais partneriais, įtraukdami valstybės narės ir Europos audito rūmus, dirbti siekdami šio tikslo. Mes turėtume pakviesti valstybių narių valdžią prisimti atsakomybę, kurią, e, kuri tenka jiems pagal Lisabonos sutartį ir sustiprinti finansų valdymą. Esu taip pat tikras, kad ir auditorumams tenka esminis vaidmuo pateikiant patikimumo patvirtinimą dėl komisijos finansų valdymo. Komisija sveikintų tai, kad audito rūmai skirtų sritis, kuriuose e, klaidų rizikos koficijantas yra skirtingas. Mes tikimės, kad tai gal e, dar bus galima įgyvendinti 2003 e, atsiprašau, 2007-2013 metų laiko tarpyje. Kaip e, buvo prašyta, komisija rengė ir atsiūs parlamentui e, savo darbo tvarkę nuo 2020 metų ir toliau. Mes turime užtikrinti, kad 20 procentų biudžetu 2014 metais bus įvertintos žalia spalva. Mes manome, kad naujosios darbo tvarkės centre bus finansų valdymo patobulinimas. Jūsų samprotavimai, kuriuos išreiškėte savo rezoliucijoje dėl 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, bus e, priimtos labai rimtai. E, dėkoju komisarui, dėkoju už tai, kad pristatėte Europos komisijos poziciją. Na, o dabar išklausysime. Parlamento komitetų nuomonių referentų Michaelis Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. 2008 biudžetinius finansiniuose metais e, buvo padaryta 5 e, milijardų eurų e, asignavimų skirimas ir ypač ketvirtoji kategorija buvo ta, kurioje, kurioje ypač aktyviai buvo skirimi signavimai. Išorės veiksmų pagalba, vystimosi pagalba e, teikiama komisijos buvo iš dalies efektyvi, veiksminga, e, e, buvo komisija didžiąją to neefektyvumo e, kalties dalį vertė ant audito rūmų pečių, tačiau mano manimu svarbu yra tai, jog audito rūmai nekalba apie, e, apie sukčiavimą, daugiau apie ES išorės pagalbos veiksmingo teikimo efektyvumą. Ir yra tikrai apmaudu, jeigu projektai dėl kokiu nors priežasčių negali būti laiku užbaigti ar tinkamai įgyvendinti ir tai kenkia mūsų išorės politikai kad e, audito rūmai konstatavo tam tikras klaidas, tai yra tik tai pagirimo žodis e, e, ten dirbantiems žmonėms. Akivaizdu, kad teisėkuros pakeitimai pradeda duoti savo vaisių skirimas e, e, asignavimų Turkijos pasiruošimo e, narystiai atveju rodo, jog tai tai asignavimų skirimai yra vis efektyvesni, vyksta vis veiksmingiau ir dabar tais, esmas taisyklės reikia ateityje taikyti kiek įmanoma lankščiau, kad galėtume įgyvendinti savo tikslus. Dėl to raginame komisiją nuosekliai elgtis įgyvendinant biudžeto valdymo gerinimo procedūras. Ypač tai pasakytina apie 2008 metų e, biudžeto valdymą ir jo e, įgyvendinimo rezultatus. Dėkuoju dabar kolega e, Greslė. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisijos nariai, ponios ir ponai. Šiandienos rytas buvo tikrai labai mums įdomus. Aš manau, kad mes neturėtume pro pirštus pažiūrėti į tai, kas šiandieną įvyko. Aš manau, kad e, susidurėme su faktu, kad tiek šiose, e, šioje institucijoje, tiek kitose institucijose nėra rimtai žiūrim, žiūrima į biudžeto patvirtinimo procedūrą, išskyrus komisiją, kuri save mato, regi kaip e, adresatė viso šio reikalo. Visos kitos institucijos E, nepakankamai dėmesio skiria šiams, šiai svarbiai procedūrai ir taip yra jau ne vienerius metus. Ir mes vėl matome tai, kas nuolat kartojasi, kad kitos institucijos net nemato reikalo čia pasirodyti ir išklausyti to, ką Europos parlamentas kaip e, biudžeto, biudžeto tvirtinanti institucija turi jiems pasakyti. Taip, yra šį kartą, tai buvo ir tada, kai ES pirmininkavo Švedija. Ir jeigu taip ir toliau e, vyks, tuomet aš įspėju, kad e, tai, kas yra siūloma, e, tai yra išorės veiksmų tarnybą paversti konkrečia nauja institucija, ko gero šito nevertėtų daryti, kol, kol situacija nepasikeitė, nes ir nauja institucija nežiūrės pakankamai e, reikšmingai ir e, su atsakomybė į šią procedūrą. Kokia nauda iš visos šios procedūros, jeigu mes ją nežiūrime rimtai? Ir aš manau, kad e, mums reikėtų labai išsamei pagalvoti apie tolesnę procedūros eigą ateityje. Tai Todėl norėčiau imtis iniciatyvos ir kreiptis į tarybą ir pasakyti, kad e, e, taryba yra institucija ir mums reikia, kad biudžeto e, teisėje būtų aiškiai įtvirtintos jūsų prievolės, jūsų funkcijos, būtent teisinė prasme, ypač po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Dėkoju. Ačiū kolegiai Greslė. Dabar ponė Hauk. Vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Norėčiau paminėti tik vieną dalyką, kuris yra tiesiog skandalingas. Mes kalbame apie e, Stokholme veikiančią lygos, lygų prevencijos centrą. E, ten e, labai aukštos kvalifikacijos žmonės dirba labai e, sudėtingomis sąlygomis. Iki šiol nėra e, priimta sutartis dėl būstinės įsteigimo Stokholme. O mes visi norime šios agentūros, mes norime, kad jį toliau dirbtų. Tačiau kaip tai įmanoma užtikrinti, jeigu ne, dirbti sąlygų neturi tenai mm, e, tos agentūros darbuotojai? viso to pasiekmes yra tai, kad pavyzdžiui Švedijoje gimstantis vaikai negali būti registruojami e, įvairios, e, e, įvairios įmonės, pavyzdžiui, vandens tiekim, vandentvarkos, elektros tiekimo įmonės negali teikti savo paslaugų agentūrai. Taigi agentūra e, turi didžiulių problemų Ir, ir e, tų problemų sąrašas yra didžiulis. Ir, ir e, tai reiškia, jog šios agentūros darbuotojai neturi jokių e, pagrindinių teisių, kurios šiaip jau įtvirtintos Europos e, pagrindinių teisių hartijoje. Tai yra tiesiog skandalinga situacija. Dėkoju kolegiai Hauk. Dabar ponas Fondekamp, dvi minutės. Voorzitter, dank u zeer. Ačiū pirmininkė. Vidaus rinkos komitete, kalbant apie 2008 metų biudžetą, nebuvo apie ką daug diskutuoti. Tiesą sakant, turime pranešimų, kad šitoje srityje 2008 e, metais e, buvo nemažai sričių, kur finansavimas buvo nepakankamas. Tikimės, kad šiais ir kitais metais e, ši klaida bus ištaisyta. Antra vertus, buvo paminėta, kad pinigai turi būti tinkamai išleidžiami, tuo tarpu kol kas informacijos apie tai pakankamai neturime. 2009 m. gruodžio mėnesį įsigaliojo paslaugų direktyva ir mes tikrai turėtume gauti daugiau informacijos apie tai. Dar vienas dalykas susijęs su muitinės inspekcijomis e, valstybėse narėse. E, galbūt čia ne vieta apie tai kalbėti, bet aišku, kad importuojamos prekės nėra pakankamai inspektuojamos. Matyt, reikėtų atkreipti į tai dėmesį, importo, e, importuojamas prekės turėtų būti geriau inspektuojamos. Šiandieną jau čia buvo paminėta, tą sakė ir komisija, kad e, biudžeto taisyklės kai kuriuose srityse yra labai sudėtingos. Tas pats pasakytina apie e, inspekcijos taisyklės, tad aš ir prašyčiau supaprasinti ir patobulinti šias nuostatas daugelį sričių. Dėkui ponui Vandė Kamp, Ajala Center. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Na, pirmoji mano pasisakymo dalis turėtų būti susijusi su posėdžio vedimo tvarka. Tiksliau tariant, aš turiu prašymą. Uh, Baigia, pasibaigus diskusijoms, gal galėtumėte mums pasakyti, ar parlamentas kvietė tarybos ir auditorumo atstovus. Norėčiau žinoti, ar būtent taip viskas vyko. Uh, Gre, Pone Greslė teigia, kad Švedija pirmininkavusi valstybė dalyvavo diskusijose praeitais metais ir norėčiau sužinoti, ar tarybos atstovai dalyvavo diskusijoje dėl, dėl biudžeto įvykdymo. Na, dabar pradėkite skaičiuoti laiką, nes pradėsiu dabar kalbėti konkrečiai apie biudžeto įvykdymą transporto srityje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės, jog buvo didžiulis lėšų įsisavinimo, e, mas, dideli įsisavinimo mastai, kalbant apie asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimas dėl transeuropinių tinklų, įsisavinimas buvo beveik šimtaprocentinis. Taip pat norime, kad valstybės narės savo biudžetuose numatytų pakankamą finansavimą šiems projektams, kadangi parlamentas visuomet pasisakė už didesnį transeuropinių tinklų finansavimą. Mes tikimės, kad bus įmanoma įvertinti, ar sąnaudos buvo veiksmingos, ir ar buvo atlikta atitinkama kontrolė. Taip pat džiaugiamės, kad metinės ataskaitos, sąskaitos, kalbant apie Europos transeuropinių tinklų vykdomąją agentūrą, buvo teisėtos ir tikslios. Transporto generalinio direktorato atstovai mus informavo, kad jie užpildys likusias darbo vietas. Na ir kalbant apie mokėjimų, asignavimus mokėjimams dėl transporto saugumo, įsisavinimo mastai irgi buvo šiek tiek nepakankami. Tas pats pasakytina apie Marko Polo programą, taip pat įsisavinimo mastai buvo labai nedideli, kalbant apie keleivių teisės. Šiek tiek esame sunerime dėl to, kad nepakankamai buvo numatyta asignavimų mokėjimams, Galilėjo programai ir turizmo programos. Tikimės, kad pagal naują, pagal naują institucinę sąrangą tie na, įsisavinimų mastai padidės. Dėkojame poniai Ajalai e, Zender, ponas Odi dėl vedimo tvarkos. Na, nežinau, ar dabar turėčiau pasisakyti, ponė pirmininkė, bet tiesiog norėčiau pasveikinti tarybos atstovus. Sveiki atvykę, ponė valstybės sekretoriau. Išklausėme komisijos atstovo. Pagal papročius, ar nereiktų išklausyti ir tarybos atstovo suteikti žodžio jam, E, tarybos atstovai nepasisakė prieš politinės diskusijas, bet gali pasisakyti poli po politinių diskusijų ir galbūt būtų dabar mandagu pakviesti juos pasisakyti, ypatingai sureaguojant į pranešėjo siūlymą atidėti biudžeto įvykdymo e, diskusijas dėl tarybos biudžeto. Pirmininkas, mes sus... susitarsime. Mes pasitarsime su taryba, ar jie verta pasisakyti, o dabar kitas kolega, ponas Surjan. Iš Dėkoju, pirmininkė. E, biudžeto patvirtinimas, žinoma, yra teisinis veiksmas. Regionų komiteto vardu e, turiu pasakyti, kad mes neturime priežasčių prieštarauti biudžeto patvirtinimui. Tačiau tai suteikia mums galimybę geriau įvertinti situaciją, pažiūrėti, ar įvykdėme 2008-iesiems e, keltas užduotis, ar tinkamai, našiai išleidome tam skirtus pinigus. Kalbant apie regionų politiką, yra daug nesusipratimų, apibrėžiant, kas ji yra. Taip pat noriu pasakyti, kad ne kiekviena klaida būtinai yra sukčiavimas. Todėl e, kartais kritika yra perdedama. Žinoma, e, audito rūmų kritika kartais yra tinkama, bet į viską reikia žiūrėti tam tikram kontekste. Taip pat e, prisiminkime, kad e, vieningų rodiklių mes neturime, neturime taip pat ir kažkokios e, standartinės metodologijos, e, kuria galėtume įvertinti veiksmų veiksmingumą ir tinkamumą. Jeigu pažiūrėsime į 2008 metų išlaidas, tai tik tai 32 procentai buvo šio planu, planavimo ciklo E, biudžetas. E, visa kita buvo iš ankstesnių metų biudžeto, todėl sunku įvertinti, ar šis ciklas buvo tinkamai panaudotas. Mes žinome, kad e, šiais metais ko gero nebus nei 32 procentų. Taip pat buvo tam tikro užtrukimo, vėlavimo, dėl to yra daug paaiškinimų, komisijos kaltė, krizė, kiti dalykai. Be jokios abejonės turime bandyti pagerinti ir savo darbą, bet visų pirma reikėtų raginti ir valstybės narės siekti ryškesnės pažangos. Dėkuoju ponui Šurien, dabar pasisakys ponas Lopez Aguilar. Kolegos nėra, taigi kolegė Bauer, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad ES sutartis aštuntajame straipsnėje numato, kad moterų ir vyrų lygios galimybės turi būti skatinamos. Tai yra principinis dalykas ir, ir reikia šio principo laikytis, kiek, atliekant kiekvieną ES veiksmą. Ir tai reiškia, kad įgyvendinant biudžetą ir vykdant gyvendinimo, pat, suteikiant gyvendinimo patvirtinimą, e, to principo taip pat būtina laikytis. Būtina to sąlyga yra atitinkamai turėti, disponuoti statistiniais duomenimis. Tačiau tenka konstatuoti, kad nepaisant visų pastangų iki šiol nėra tokių duomenų, kurie padėtų uh, įvertinti, kaip yra laikomasi lygių, lyčių lygių galimybių principo. Ypač tai pasakytina apie sritis, kurios ypatingai reikšmingos e, siekiant e, panaikinti diskriminaciją, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo pagalba. Norėčiau paminėti konkrečią sritį sudar, e, e, kuriant lygių galimybių institutą buvo dėlsiama. 2008 metais turėjo pradėti e, šis institutas darbą, tačiau tai vyks tik šiais metais, birželio mėnesį, atsižvelgiant į faktą, kad įvairios daugiametės 2010 metų, 2000, įvairios daugiametės programos turėjo būti įvertintos 2009 metais. Norėčiau paprašyti sukurti tokią sistemą, pagal kurią įvairios biudžeto eilutės būtų įvertintos e, atsižvelgiant į lyčių lygių galimybių principą. Mes turėtume prisidėti prie to, kad ir šioje srityje būtų panaikinta diskriminacija. Ačiū kolegiai Power, dabar kolega Mitchell, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant iš vystomo bendarbiavimo perspektyvos, biudžeto įvykdymo reikšmė reiškia, kad visi mokesčių mokėtojai ES turi būti patikinti, kad lėšos buvo teisingai panaudotos besivykstančiose valstybėse, siekiant 0,7 procento e, tikslo vystomąją bendradarbiavimą tas lėšas turime naudoti veiksmingai, turime kalbėti ne tik apie didesnę paramą, bet ir veiksmingesnę paramą. Reikalinga surasti sprendimus vietose. Vystom, vis, e, besivystančiose valstybėse žmonėms turi būti suteikiamas nuosavybės jausmas, kalbant apie e, žemės nuosavybę šeimoms ir panašiai. Milijonai moterų miršta gimdydamos, malerija, įvairios kitos lygos pareikalauja 4 milijonų gyvybių kasmet. E, yra milijardas neraštingų žmonių besivystančiose valstybėse. Dėl to Europos parlamentas, komisija ir taryba užsibrėžė tikslą 20 procentų bazinių išlaidų skirti švietimui ir sveikatos apsaugai. Norėčiau sužinoti, ar tų tikslų pasiekėme, kuomet tik tai lankausi besivystančiose valstybėse. Man padaro įspūdį norintys mokytis, protingi žmonės, jie yra neprastesni nei kiti jauni žmonės bet kur kitur pasaulyje. Reikia investuoti į švietimą, tai yra pagrindinis tikslas, dėl to taryba, komisija ir parlamentas susitarė dėl šių tikslų ir dabar turime pasirūpinti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Pone pirmininkė, norėčiau parlamento nariams per likusias man kelias sekundės pasakyti, kad mano nuomonė vienas būdų pagerinti žmonių situaciją sumažia, sumažinti skurdą būtų žemės nusavybės klausimo išsprendimas. Mano valstybėje 18-19 amžyje, kaip Airija na, plėtojosi, pamatytumėme, kad dėl to, tai buvo pasiekta dėl to, kad žmonėms buvo e, duodama žemė, buvo užtikrinta žemės nuosavybė. Dėl to žmonės turi kažkaip patys e, na, na, išspręstas problemas. E, dėkoju. Ačiū. Komitetų vardu baigiame sąrašą kalbėtų ir dabar frakcijų vardu kalbės pirmiausia ponas Itelė. Dvi minutės. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan... Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti tarybai už tai, kad jie atvyko, prisijungė prie mūsų. Iš tikrųjų, jiems tenka nemaža atsakomybė už tai, kaip panaudojamos lėšos. Dėkoju už tai, kad jie atvyko. Parlamente norėčiau ypatingai padėkoti ponui Stas už puikų bendradarbiavimą. Dirbant su juo, viena pagrindinių minčių buvo ta, kad parlamentas turėtų pakankamai atviras ir skaidrus, kad galėtume apsiginti nuo skandalų, nuo netinkamo e, lėšų panaudojimo. Tai yra nepaprastai svarbu. Kalbame ne apie parlamento pinigus, o apie mokesčių mokėtojų pinigus. Todėl turime būti atviresni ir skaidresni, eldamiesi su jais ir prisimdami atsakomybę. Pranešime yra daug gerų principų. Mano frakcija manytų, kad galbūt pranešimas galėtų būti glaustesnis. Reikėtų taip pat daugiau atkreipti dėmesį, dėmesio į konkrečius e, dalykus, e, atkreipti dėmesį taip pat į teisėkuros darbą. Pavyzdžiui, parlamento politika žemės, pastatų srityje, yra tobulintina, turėtume atviriau pažvelgti, kokios čia yra problemos, reikia apie tai diskutuoti. Ir atrodo, kad tokia diskusija jau vėluoja, vėluoja kelius metus. Mums iš tikrųjų čia reikia atsakymų. Pagaliau, parlamentas sugebėjo patvirtinti tinkamą statutą savo nariams ir jų padėjėjams tai yra taip pat labai svarbu. Bet e, pagal naują statutą a, e, aš turėčiau keisti būdus, kaip keliauju į Strasbūrą. E, tarsi tai turėčiau daryti per Briuselį, bet mes turime pažiūrėti vis tik tai į sąnaudas, į kainą. E, man užtrunka visą dieną atkeliauti iš Turkų Suomijoje. Aš nesakau, kad reikėtų kažkaip e, nustatyti kitokius maršrutus, keliavimo maršrutus per Romą ar Atenus. Tikriausiai galėtume ir toliau skraidyti per Briuselį. Dėkui. Ačiū kolegai Itelį. Dabar ponas Herco, dvi minutės. Pone pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti visiems ir ypač ponui Stas taip pat padėkoti auditorumams, kadangi jų darbas leido mums susidaryti vaizdą apie parlamento vykdytą finansinę veiklą 2008 metais. Aš dėkoju kolegoms, kurie prisidėjo savo pakeitimais, kalbant apie faktų įvertinimą. E, mes visi laikėmės vieningos nuomonės, kad yra skirtumų E, dėl to, kaip reikėtų gerinti padėtį. E, patvirtinant biudžeto įvykdymą mes prisimame visokiojo pateisinę e, atsakomybę dėl biudžeto įvykdymo 2008 metais. Ir taip mes Europos piliečiams parodysime, kad Europos parlamentas teisingai ir teisėtai išleido savo pinigus. Finansų krizė e, yra didžiulė našta visiems mūsų piliečiams, dėl to mes turime būti atsargus išleisdami e, mokesčių mokėtojų pinigus. Mums taikomos taisyklės turėtų būti dar labiau sugriežtintos, kartelę reikėtų dar aukščiau pakelti. Tai būtų mūsų darbo integralumo garantas. Taip pat turime suvokti, kad pati kontrolė nėra pakankama siekiant protingai išleisti pinigus. Tokį tikslą įmanoma pasiekti tik tai tada, kada turėsime patikimą vidinę kontrolės sistemą. Mes, socialistai, manome, jog šis tikslas yra pats svarbiausias ir dėl to norėtume būtent tai pabrėžti. Taigi, labai svarbu veiksmingai gyvendinti vidinę kontrolę. Mes esame įsitikinę, kad profilaktika yra geresnis dalykas negu taisyti jau padarytas klaidas. Geras funkcionavimas, e, kontrolės funkcionavimas, e, biudžeto įvykdymo funkcionavimas e, priklauso nuo geros kontrolės ir nuo tautinių taisyklių laikymosi. Tačiau pačios taisyklės nėra garantija, kad kontrolės sistema veiks veiksmingai. 2009 metais šioje srityje jau buvo padaryta pažangos, tačiau vis dar neegzistuoja vidinė kontrolės sistema. O vidaus kontrolės sistema negali būti padaryta tokia, kad būtų iki galo tobula, tad po to visą laiką reikia vykdyti biudžeto vykdymo kontrolę. Tad visi tie pasiūlymai, kurie padės mums pasiekti tikslų, pasiekiamų tikslų, yra priimtini. Svarbiausia, kad viskas būtų pakankamai aišku, kad nuomonė būtų E, aiškiai suprantama. Gavom įvairių pasiūlymų iš frakcijų ir tikrai nenorėtume mažinti nepriklausomumo. Siekime, kad parlamentas būtų nepriklausomas, kad būtų finansiškai nepriklausomas e, tie dalykai tarpusavė susiję. Ir socialistų frakcija visą laiką tai atsižvelgdavo savo darbę. Jeigu kitos frakcijos nori patobulinti savo darbo metodus, tai labai prašom Ir labai norėčiau paprašyti, kad dabar jūs priimtumėte mūsų ataskaitą ir kad patvirtintumėte biudžeto vykdymą. Ačiū. Toliau kalbės e, ponas Gerbrandi. Keturias minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Britų Genesis, grupės Genesis fanas ir jie parašė labai gerą dainą Šokis ant vulkano. Aš maniau, prisiminiau tą dainą šią savaitę, kai visi mąstėme apie vulkanus ir pelenus. Na, nenorėčiau važiuoti į Islandiją ir šokti ant vulkano, tiesiog galvojau apie tą dainą. Ir kadangi šį rytą, kai mes kalbėjome apie 2006 metų biudžeto vykdymą, reikia, reikia prisiminti, kad 2000 metais e, auditorumai nepasirašė sąskaitų. Ir man čia yra tam tikra paralelė su tuo vulkanu kalbame apie nepasitikėjimo vulkaną. Yra didelis spaudimas Europai, bendrijos lygmeniui, nacionalinėms vizijoms ir atrodo, kad tuo jaus tas vulkanas išsiverš. Aš nenorėčiau, kad jis išsiverštų visgi. Mes nes nelabai pasitikime savimis, o piliečiais ką reikėtų daryti, kad šitas vulkanas neįsiverštų. Reikia užtikrinti skaidrumą visose institucijose, įskaitant tarybą. Džiugu, kad jos atstovai šiandien mūsų aplankė, kadangi ten atsiranda daugiausia visokiausių netikslumų. Tad aš labai norėčiau paprašyti valstybių narių užtikrinti ES išlaidų skaidrumą. Atverkite tas finansinės knygas, nežinau, kodėl valstybės narės visą laiką tam priešinasi. Jeigu valstybės narės naudotų savo pinigus lygiai taip pat kaip ES pinigus, tai būtų mums piliečiams nepriimtina. Reikalingas skaidrumas visiems, mums taip pat Europos parlamente. Ir e, dėl to pritariu, kad būtų paskelbta ataskaita apie parlamento biudžeto vykdymą laikas atverti duris, langus, parodyti mūsų piliečiams, kad galime jų pinigus naudoti atsakingai ir, ir viskas. Na, o kalbant apie santykius tarp parlamento ir tarybos, prieš 14 metų mes pasirašėme džentelmenišką susitarimą, jo labai tuo metu reikėjo. Norėjome taikiai tarpusavėje dirbti, nesikištis vieni kitų santykius, ir tuo metu tai buvo tinkamas susitarimas. Bet jis jau nebeaktualus šiandienai, nes šiandien na, prasidėjo tam tikra institucijų kova, o dar svarbiau, kad e, mes tapome brandžiomis, suaugusiomis institucijomis, na ir galime kaip suaugę uh, vieni kitus prižiūrėti be jokio to džentelmeniško susitarimo. Tad man labai būtų įdomu išgirsti tarybos nuomonę, ar mes ateitie galėtume tiesiog prižiūrėti vienų kitų sąskaitas e, be to džentelmeniško susitarimo, bet e, remdamiesi abipusių pasitikėjimų, skaidrumo principų, tokiu būdu galėsime vienas kitam padėti, prižiūrėti vieni kitą be jokio to nepasitikėjimo ir joks vulkanas po mumis neišsiverš. Ačiū. Dėkuoju, Gerbrandė, toliau kalbės ponas Tas. Dvi su pusė minutės. Ačiū, pirmininkė, gerbimi kolegos, gerbiamas tarybos atstovė. Aš kalbu frakcijos, kaip frakcijos atstovas, o ne biudžeto vykdymo komiteto e, atstovas galės vėliau kaip pakalbėti atstovaudamas tą komitetą. Pirmiausia, turiu klausimą komisijai tarybai, kalbant apie biudžeto vykdymą. Matėme, kad 80 procentų šių pinigų išleista valstybėse narėse ir Europos parlamentas daug metų siekia, kad būtų paskelbtas nacionalinės e, pinigų tvarkymo deklaracijos ir apie tai yra mano ataskaitoje daug kur kalbama. Dabar yra parengta nauja sutartis, 317 straipsnis pateikė naują formuluotę, pagal kurią komisija gali pateikti pasiūlymą kuris įpareigotų valstybės narės parengti tas nacionalinės deklaracijas. Aš norėčiau, kad jūs į tai atsižvelgtumėte ir atsakytumėt man, ar jūs esate pasiruošę tai daryti. Kai kurios valstybės narės jau teikia tokias deklaracijas, tačiau keturiais skirtingais metodais galbūt reikėtų suvienodyti metodus ir padaryti tą prievalę privalomą. Na, taryba sako, kad e, sistemos skiriasi, yra federalinių valstybių, kaip antai Belgija, sunku Belgijos e, centralizuotai vyriausybė reikalauti Flandrijos vyriausybės pateikti deklaracijas. Manau, kad visgi neturėtų kilti jokių techninių problemų. Flandrijos e, parlamentas gali kreiptis į savo regionus, paprašyti, kad jie pateiktų tas deklaracijas, paskui jie viską susumuos, pateiks bendrą. Ir nereikėtų čia gal vieni kitų kaltinti, viskas, vis, kai įmanoma padaryti. Pono Libratskio rezoliucijoje e, kalbama apie audito rūmų specialią ataskaitą dėl paramos teikimo Turkijai e, stojant į ES. Man atrodo, kad e, ten šiek tiek trūksta kai tam tikros informacijos. Kalbama apie stojimo dėrybas, man atrodo, kad tai nėra tinkama vieta kalbėti apie tokius dalykus. E, man atrodo, kad B dalis turėtų būti išbraukta. Taigi atkreipkite į tai dėmesį. Aš klausiausi labai dėmiai jūsų tarybos e, pirmininkė. Gal, e, kai vėliau atsakinėsite klausimus, galėtumėte atsakyti pranešėjai ir kokobų komitetui ir pateikti gal klausimus kiek vėliau dėl 25-26 rezoliucijos punktų. Gal, o šiandien labiau pra, prašau jūsų įsipareigoti ir jūs tikrai pateiksite tos atsakymus. Labai norėtųsi, kad ateitie mūsų santykiai būtų tvarkomi teisingai. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Ashworth. Pirmininkė, aš atstovauju Brit, Britų konservatorių partijai, partijai kuri uh, šiemet vėl balsuos prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Šios pozicijos mes laikomės nuosekliai ir taip elgsimės ir ateityje, kol nepamatysime, kad e, audito rūmai atidžiau tikrins e, patiktas ataskaitas. Tiesa, mes norime pripažinti pažangą, kuri padaryta pastarosios komisijos, gerinant standartus. Audito rūmai pažymi pažangą tokiuose srityse kaip žemės ūkis, tyrimai, transportas, energetika, švietimas ir aš sveikinu komisiją, kad tokia pažanga padaryta. Tai tikrai suteikia vilties, tačiau reikia daug labiau pasistengti. Audito rūmai neigiamai komentuoja tai, kad trūksta kontrolės, kad yra labai daug netikslumų ir kad labai lietai susigrįžimos lėšos, kurios yra mokėtinos ES. Be to, akivaizdu, jog nors atsakomybė tenka Europos komisijai, tačiau pačios valstybės narės ir ypač taryba turėtų sažiningiau ir samoningiau e, elgtis su ES lėšomis ir turėtų daug daugiau pastangų dėti tam, kad teigiamai būtų įvertintos biudžeto išlaidos. Pirmininkė, mes, Europos parlamentarai, esame atsakingi Europos mokesčių mokėtojams. Mes turime juos patikinti, kad biudžetas yra išleidžiamas tinkamai ir kad apskaitos procedūros ES yra sąžiningos kol audito rūmai nepateiks tokio teigiamo įvertinimo, aš ir mano partija balsuosime prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ačiū. Dėkuoju kolegai Ešvartui. Toliau ponas Sondegad. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija mes kiekvienas esame atsakingas asmeniškai už 2008 už biudžeto įvykdymą. Ši diskusija taip pat demonstruoja, kad mes esame atsakingi ir prieš piliečius. Mūsų frakcija kritiškai vertina tai, kaip ES naudojo mokesčių mokėtų pinigus 2008 metais. Verta paminėti ir dar kai, kurius, e, kai kurios dalykus. Taip, padaryta pažanga palyginus su 2007 metais, tačiau dar yra per daug sričių, kur situacija nepriimtina. Imkime komisijos sąskaitas. Tarkime, struktūrinės lėšos. Audito rūmai konstatuoja, kad mažiausiai, pabrėžiu, mažiausiai 11 procentų lėšų išmokėta pažeidžiant taisyklės. Dėl klaidų, dėl trūkumų bet ir dėl klastojimo ir sukčiavimo. Vadinasi, milijardai eurų vien šioje srityje neturėjo būti išmokėti. Nežinau, ar galime tai a, priimti. Kokie paaiškinimai? Komisija sako, kad valstybės narės kaltos, nes jos atsako už kontrolę, o valstybės narės sako, kad komisija kalta dėl taisyklių. Ir taip atsakomybė mėtoma nuo, nuo vieno kitam. Turime kelti tokius klausimus. Ar galime patvirtinti, ar patvirtintume tokias sąskaitas sporto klube, profsąjungoje ar politinėje partijoje, kur 11 procentų išlaidų svarbioje srityje išmokėta pažeidžiant taisyklės? Aš pritariu tiems, kurie teigia, kad iš esmės struktūriškai reikia keisti šitą sistemą. Todėl būtent per šitą procedūrą, per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia keisti. Ir e, taryba turi prisimti atsakomybę. 2007 metų sąskaitas mes atsisakėme patvirtinti Mes pareiškime, kad negalime prisimti atsakomybės už tai, kol taryba nepareikš noro sustikti su Europos e, parlamento komitetais ir pateikti atsakymų į klausimus. Mes, norėdami parodyti gerą valią, vis dėlto lapkričio mėnesį patvirtinome tarybos sąskaitas, bet su viena aiškia išlyga kad per metus taryba pasitaisys. O šiandien tenka konstatuoti, kad niekas niekur neištaisyta. Konkretus pavyzdys. Metai po metų taryba perkelia milijonus eurų iš sąskaitos vertimai į sąskaitą kelionės. Nors kelionėms pinigų ir taip numatyta. Todėl reikia paklausti tarybos, kodėl jūs taip elgiatės? Kam naudojami tie kelionpinigiai ir e, kokios šalys jais naudojasi? Neformaliai, be ataskaitų. Taryba atsisako atvirai ir viešai atsakyti į tokius klausimus. Ir tai jau tikrai nebepriimtina. Štai toks mūsų įvertinimas. taryba turėtų laikytis tarp institucinio susitarimo, pagal kurį taryba yra įsipareigojusi atvirai ir e, sąžininkai bendradarbiauti su parlamentu. Mūsų kritika dėl komisijos ir tarybos yra aiški. Ir mums pritarė kolegos iš įvairių frakcijų. Bet mums tenka atsakomybė ir save kritikuoti. Aš turiu omeny Europos parlamento ūkio tvarkymą. Todėl apgailestaujame, kad biudžeto komiteto ataskaita yra netokia kritiška, kaip turėtų būti. Mes pasisakome už tai, kad kritiškos pastraipos būtų vėl įtrauktos į dokumentą. Ir tikimės, kad balsuojant gegužės mėnesį mes vis dėlto pasisakysime kritiškiau dėl tarybos ir komisijos. Baigdamas noriu padėkoti visiems komi, e, kolegoms biudžeto kontrolės komitete, kurie reikalavo daugiau atvirumo ir atsakomybės ES tvarkant mokesčių mokėtų pinigus. Ačiū. Labai ačiū. Pone Andresen, 3 minutės su pusė. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, biudžeto vykdymo tvirtinimas yra viena iš pagrindinių Europos parlamento funkcijų. Mes tokiu būdu patvirtiname, ar teisingai buvo panaudoti ES mokesčių mokėtojų pinigai. Savo sprendimą grindžiame auditorumų ataskaitą. Aštuntųjų metų ataskaita tvirtina tik tai 10 procentų vykdyto biudžeto, visur kitur įvertintos numatytos klaidos. Ar įmonės valdyba galėtų patvirtinti biudžeto vykdymą, kai būtų tokia pati padėtis? Manau, kad ne. Ta pati situacija buvo ir kitais metais ir mes patvirtinome biudžeto vykdymą, atsižvelgdami į tai, kad ES lėšos buvo panaudotos tinkamiau. Tačiau tenka apgailestauti, kad tokia situacija egzistuoja. Mūsų piliečiai nori, kad pinigai būtų panaudoti pagal paskirtį, kad būtų panaudota nedaugiau negu kad numatyta ir norėtume, kad ir biudžeto vykdymo tvirtinimas būtų e, paremtas tokiais pačiais principais. Taryba, parlamentas ir komisija permeta atsakomybę valstybėms narėms. Taip, e, yra daug įvairių programų įgyvendinamų valstybėse narėse, bet institucija, kuri patikėms pinigus yra komisija ir ji tos pinigus juos atiduoda ir turbūt komisija ir turėtų vykdyti atitinkamą kontrolę prieš tos pinigus atiduodama. Be to, komisija ir taryba dabar kalba apie toleruojamą klaidos e, lygį. Ar mes galime toleruoti klaidas? kai e, mūsų e, finansų e, tvarka priliksta vidutinio dydžio banko finansų tvarkymui. Praeisiais metais audito rūmai nebuvo patenkinti finansų tvarkymu ir situacija nepasikeitė iki lakvačio mėnesio, bet mes nusprendėme patvirtinti biudžeto vykdymo taryboje. Na dabar vėlgi visi šūviai nukreipti į tarybą, ir mm, norime atidėti biudžeto tvirtinimą. Aš nesuprantu, ar mes rimtai vykdome savo funkciją, ar tiesiog žaidžiame politinius žaidimus, ar biudžeto vykdymas yra tarp institucinis žaidimas, kaip kad anksčiau buvo minėta. Ar mokesčių mokėtojai dar gali toleruoti šitą žaidimą, juk mes kalbame apie jų pinigus. Todėl aš norėčiau, kad jūs kolegos visi tinkamai vykdytumėte savo pareigą ir komisijos tarybos, parlamento Europos vystimosi fondo ir auditorumų institucijos turėtų paskelbti savo finansų tvarkymo deklaracijas. Kai tos institucijos e, įrodys e, tinkamą finansų tvarkymą, tada galima bus ir tvirtinti. Ačiū. Dank, Frau Kollegin Andreasen. Zur Geschäftsordnung hat sich gemeldet Herr Kollege Zarnecki. Ačiū, ponė Andrės. Dėl vedimo tvarkos, panas Černecki. E, bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad mes čia susidurime su problema ant lentelės Lopės Garydo ministro žodį, e, vardą matau ir na, ačiū Dievui, kad jį matau ir man atrodo, aš tikiuosi, kad jis atkreipdėmėsi į tai, ką minėjau apie tarybos biudžetą, apie tai, kad dokumentas nepateikė mums reikiamų dokumentų. Ir mes klausėme, teiravomės ir negavome atsakymo, dabar ministras atėjo pavėlavęs ir nežinau kaip ten. Na, gal galėtumėt e, pateikti savo pasiūlymą, kalbėdamas apie, kalbėdamas pagal darbo tvarkos taisyklės. Ne, aš tik tai norėjau pirmininkę trumpai pareikšti kad e, ministras galbūt galėtų atsakyti mano klausimus, o jeigu reikės, aš juos pakartosiu. Ačiū. Sie haben ja mit Recht schon gesagt, dass der Herr Kollege, der Herr López Garrido auf der, auf der Rednerliste steht. Wir werden das. Ponas López Garrida buvo užsirašęs pasisakyti ir jisai turi tokias pačias teises kaip ir jūs. Ponas Enhauser vienu klausimu visi biudžeto komiteto nariai sutarė. Kitaip tariant, visi sutarė dėl to, kad mums reikia e, kažkokio sprendimo dėl Europinės agentūros. Aš pasiūlysiu 11 sprendimo būdų ir kiekvienais metais mes tokiu būdu sutaupytumėm 11,5 milijardo eurų. Taigi štai kokie tie 11 pasiūlymų. Visų pirmiausia, mums reikalinga uh, pakankamas pagrindas pirminėje teisėje, o Lisabono sutartis to nesukūrė. Kita vertus, mums reikia liautis kurti decentralizuotas agentūras. Trečia, reikia septynias agentūras uždaryti ir kai kurių iš jų funkciją sujungti. Ketvirta, reikia, kad kiekviena agentūra būtų tiesiogiai pavaldi vienam ES komisarui ir komisaras atsakingas už valdymą turėtų būti atsakingas. Penkta. Mažinti valdymo komiteto narių skaičių. Jų neturėtų būti daugiau negu 20. Šešta. Reikalingas lokalizacijos kriterijų katalogas. Pane Haukė pasisakydama nurodė, kad tas yra būtina padaryti. Taigi, lokalizuojant agentūras, į tą katalogą reikėtų atsižvelgti. Septinta. ES agentūros turėtų būti išlaisvintos nuo ES funkcionierių statuto. Visos agentūros turėtų būti kūriamos komisijos siūlymų pritarus parlamentui. Taigi tos e, agentūros turėtų būti kuriamos tam tikram laikotarpiu, reikalingas tam tikras susitarimas, kaip pasiskirsto kompetencijos tarp komisijos ir agentūrų, kokie kriterijai nustatomi, jie aiškiai turi būti aiškiai apibriešti, viską nustato auditorumai. Dešimta. Visos e, agentūros turi perduoti duomenys į duomenų banką ir mes taip galėtumėm biudžetą dar geriau įvertinti statistiškai. Kol kas to negalima padaryti Toliau subsidiarumo principas. Kol kas neatsižvelgiame į tai, kad būtina pateisinti tai, ką mes darome, e, tačiau ateityje tą būtina nu, padaryti. Labai ačiū. Ponas Enhaus, ponui Enhausui už um, patarimą dėkoju, o dabar ponas Lopės Garydo. Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Man labai džiugu, kad galiu dalyvauti šiuose diskusijose. Nors oficialiai parlamentas e, dalyvauti šiuose diskusijose manęs nepakvietė. Tačiau, kai sužinojau, kad parlamentas ar tiksliau vienas jo narys norėtų, kad aš čia sudalyvaučiau, tai labai mielai tą ir padariau. Del presupuesto del Consejo. De correspondiente al... Aš manau, kad tarybos biudžeto e, įvykdymas 2008 metais, įvykdymo patvirtinimas 2008 metų, viskas vyksta teisingai bent jau iš e, audito rūmų ataskaitos mes tą galime pamatyti. Ponas Sandergaard pasisakydamas akcentavo, kaip svarbu yra skaidrumas. Jis paminėjo, kad skaidrumo kol kas nepakanka. O aš labai aiškiai pasakysiu, kad taryba mano, jog biudžeto valdymas, biudžeto vykdymas e, dabar vykdomas, e, dabar esantis yra visiškai skaidrus. Kitaip tariant, yra pilnai išpildomi reikalavimai išdėstyti finansinėme reglamente. Be to, kaip žinote, taryba savo tinklalapyje pateikia ataskaitą apie finansinį valdymą būtent už praėjusius metus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad šiandieną taryba yra vienintelė institucija, kuri pateikia fin, e, preliminarią ataskaitą dėl 2009 metų e, sąskaitų ir pateikia ją viešai nuomonį svarstyti. 15 kovo Korepero pirmininkas ir tarybos generalinis sekretorius susitiko su Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto delegacija. Šiame susitikime mes pateikėme visą būtiną informaciją E, atsakėme į visus klausimus, kuriuos uždavė biudžeto e, kontrolės komitetas parlamento dėl 2009 e, metų biudžeto. Ponas Gerbrand sakė, kad abiejų institucijų kontrolė turi vykti dabar nesirementuoji žymiuoju gentleman's agreements, jeigu parlamentas nori įgyvendinti šį susitarimą. Aišku, taryba yra pasirengusi svarstyti tokią galimybę ir svarstyti galimybę dėl naujo susitarimo pasirašymo. Jeigu kartais paaiškėtų, kad reikalingas toks susitarimas, siekiant didesnio abipusiškumo. Galbūt tokiu būdu būtų pagerinta dabartinė situacija. Štai ką norėtų pasakyti taryba atsižvelgdama į šį rytą vykusias diskusijas. Labai dėkoju už kvietimą, kuris man buvo pateiktas žodžiu, tačiau norėčiau dar kartą pakartoti, kad oficialiai pakviestas į šį posėdį parlamento nebuvau. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ministrė. kad taip mielai atsiliepėte į mūsų kvietimą. Labai atsiprašau, kad nebuvo formalaus pakvietimo e, iš komisijos pusės. Aš norėčiau pažymėti, kad tokiais atvejais, kaip jūs iškis, kada taryba e, kada taryba taip pasielgia, ji tikrai prisideda prie pirmininkaujančios valstybės sėkmės. Toliau, e, ponas Odį. Labai ačiū pirmininkė. Ponas komisarė, brangus ponė Šemeta, ponė ministrė, labai ačiū už jūsų dalyvavimą. Mano pirmieji žodžiai bus skirti pateikti padėką kolegai Boguslav Liberatski, nes kalbu nuo EPP e, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo taip pat e, nuo e, frakcijų ir e, nuo e, audito rūmų pono Kaldeira, kuris labai didelį darbą atlieka e, paaiškindamas šias tokias sudėtingas procedūras. Taigi mūsų frakcija balsuos biudžeto pat, įvykdymo patvirtinimą, ponė Šemeta, ir aš norėčiau pažymėti, kad labai gerų poslinkių yra lyginant su ponu, pono Kalas atliktų darbų. Dabar dėl metinių sąskaitų. E, audito rūmai pateikia e, teigiamą patvirtinimą. Norėčiau ponui Tavern ir ponui Grei padėkoti. Dėl sąskaitų tikrai ne atsispirsiu pagundai dar kartą pasakyti, kad yra 50 milijardų eurų negatyvus fondai, neigiami fondai ir norėčiau pasakyti, kodėl mes neužskaitome valstybių narių e, skolų, kurios yra daugiau negu 40 milijardų. Kai kas sako, kad e, neigiama yra e, auditorumo ataskaita. Nieko apie tai nežinome. Aš skaičiau skersai ir išilgai tą e, auditorumų pareiškimą. Mes nežinome pagal 247 sutarties straipsnį net nežinau, kaip čia įvertinti, ar teigiamai ar neigiamai. E, mums penkios, penkiose dalyse e, e, auditorumai pateikė savo nuomonę, tačiau nežinome ir toliau, kaip vertinti teigiamai ar neigiamai. Reikėtų, kad auditorumai pasirūpintų šituo ir būtent šituo, šitame kontekste mes norėtumėm dar kartą uh, susirinkti ir padiskutuoti. Dėl pačių metodų mes parašome iš, pateikti, iš vyriausybių pateikti E, nacionalinės deklaracijas ir siūlau, kad nacionalinės kontrolės institucijos įsijungtų į auditorumų darbą e, ir kad tai būtų pateikiama e, prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šiandien yra 2010 balandis, o kalbame tik tais apie 2008 metus. Taigi siūlau sutrumpinti tą laikotarpį. Aš nenorėčiau, kad tai būtų atstumiama kad tai būtų vilkinama biudžeto vykdymo patvirtinimas tarp institucinės konferencijos su komisija, su taryba vyksta. Reikėtų, kad vyktų su visais parlamentais. E, reikia, kad būtų tvirtinama vykdomoji valdžia, kad galėtumėm aiškiau e, dirbti su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, kad viskas būtų daug aiškiau negu yra šiandieną. Labai ačiū. Dėkuoju ponui Odį. Dabar kolegė Vailer. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos atstovė, tarybos atstovė. Kiekvienais metais mes girdime, kad biudžetas vykdomas vis geriau, kiekviena institucija vis geriau kontroliuoja savo lėšas, yra daugiau skaidrumo tiek parlamentui, tiek piliečiams ir atrodo, kad pati taryba jau keičiasi, e, nes štai atėjo atstovas, atėjo, džiugu, kad atėjot, bet to nepakanka. Jūs galvojate, kad jūs turite visišką skaidrumą taryboje, mes taip nemanome. Jūs galvojate, kad atsakėte visus mūsų klausimus? Ne, man jūs neatsakėte visus klausimus, diskusija vyksta nuo lapkričio mėnesio. Tai reiškia, kad bendradarbiavimo tarp mūsų iš tikrųjų nėra kalbate apie e, džentelmenų susitarimą, kad jį galima būtų peržiūrėti, patobulinti ir visa tai taip pat mums priimtina, bet e, šiek tiek jau ilgai viskas trunka. Tai nėra kažkokie nauji lūkesčiai, kuriuos formuluojame tarybos atžvilgių. Jūs sakote, kad tai jums nauja. Ne, tai nėra nauja. Ir mes nustebę Andrėjas pasiūlymu. Mano nuomonė, juk pačios valstybės narės atsakingos už 80 procentų lėšų panaudojimą ir tai nereiškia, kad taryba turėtų atsisakyti savo atsakomybės. Jūs esate viena iš pagrindinių ES institucijų, jūs turite artimai dirbti su valstybėmis narėmis. Ir ponas Odi jau kalbėjo apie tai, reikia daryti reikiamas išvadas. Kiekvienais metais rodoma mėlyna kortelė, raudona kortelė, nepanaudojamos lėšos tinkamai, tad reikėtų gerai pagalvoti apie kažkokias jau priemonės, rimtesnės priemonės, ką daryti, tuo atveju, jeigu taryba su mumis nebendradarbiauja, reikia ne tik raudonos kortelės, reikia rimtesnių institucinių pokyčių. Dėkuoju, poniai Vailer. Na, gerbiami parlamentarai, tai ką tik pasitikrinau darbo tvarkos taisyklės. Negalima dainuoti dainų plenarnėje salėje, nebent paprašėte e, pirmininkų sueigos leidimo, bet vis tiek e, labai norėčiau pasveikinti su gimtadieniu ponį Hatsimakakį. Ačiū, pirmininkė, komisarė Šemetą. Viena iš pagrindinių Europos parlamento funkcijų yra biudžeto vykdymo tvirtinimas, tai yra mūsų suvereni teisė. Ir čia dabar pagrindinis klausimas, ką taryba padarė su savo pinigais. Ir tik tai atsakę į tą klausimą galėsime užtikrinti, kad piliečiai vertintų Europos projektą kaip sėkmingą. Iš audito rūmo ataskaitos aš matau, kad yra tam tikrų neaiškių vietų. Taip galima būtų pasakyti apie visą biudžetą. Neaišku, ar ES tinkamai atlieka pinigų panaudojimo kontrolę. Tai kai kurios taisyklės įgyvendinamos sėkmingai, bet gal trūksta efektyvaus pinigų panaudojimo, ypač kalbant apie 2020 darbo atvarkę. Sangaudos politikos srityje klaidos lygis yra 11, klaidų yra 11 procentų eilučių Aš manau, kad tai yra nepa, nepatenkinama, reikėtų užtikrinti geresnį finansų tvarkymą. Biudžeto kontrolės komitetas patvirtino Aldė pateiktą pas, pasiūlymą, pakeitimą, kad visi netinkamai panaudoti pinigai turėtų būti gražinti. Kalbant apie komisijos biudžeto vykdymo tvirtinimą, neturbūt tai nebus lengvas darbas, kadangi Lisabono sutartis įsigaliojo pakankamai vėlai. Reikėtų skirti daugiau dėmesio skaidrumo didinimui. Įdomu, ar naujos komisijos komisaro kompetencijos e, ribos nesukomplikuos visos tos padėties. Reikia peržiūrėti ir džentelmenų susitarimą. 2000 ir 2009 apie 300 milijonų eurų buvo skirta nevyriausybinės organizacijoms, tarp jų yra tokių garbingų organizacijų kaip e, pasaulio kovos su Alkiu organizacija, su Badu organizacija ir kitų organizacijų. Tačiau buvo ir tokių, kurios ten užpuolė Europos centrinį banką. Reikėtų gal suskirstyti tas organizacijas į geras ir blogas. Uh, ir neskirti pinigų tiems, kurie, yra, kurie naudoja kažkokią netinkamą praktiką. Na, o šiaip džiugu, kad atėjo tarybos atstovas, tai yra istorinis faktas. Pirmą kartą mes kalbame apie džentelmeniško sustarimo peržiūrą. Pagaliau parlamentas tapo svarbi institucija, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tą turime užtikrinti skaidrumą visur ir visada ačiū. Ačiū, toliau ponas Foks kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ir dar kartą parlamentui pateikiamos sąskaitos ir mūsų prašoma jas patvirtinti. Tačiau juk audito rūmai atsisakė jas teigiamai patvirtinti. Tos ataskaitos vis dar negali būti laikomus teisėtomis ir pagal taisyklės parengtomis. Auditoriai ir vėl teigia, kad ataskaitose pilna klaidų, tačiau tikimasi, kad mes uždėsime savo anspaudą. Aš siūlau, kad mes atidėtume Olafo e, ataskaitų patvirtinimą, kadangi pateikta e, CEPOL kolegijos e, lėšų naudojimo netitikimų pavyzdžių. Britų konservatoriai nepatvirtins šitų netitikimų tol, kol audito rūmai nepateiks teigiamo įvertinimo. Šiuo metu politikais itin mažai pasitikima ir mūsų statusas dar labiau smuks, jeigu mes mm, patvirtinsime tokį lėšų švaistimą. Kiekvieną kartą, kai mes patvirtiname biudžeto įvykdymą, mes tik tai skatiname sukčiavimą. Mes tik tai pasiunčiame signalą tarybai, komisijai ir savo rinkėjams, kad mes nevertiname šitų dalykų rimtai. Mano partija labai atidžiai stebės, kaip leiboristų ir liberalų de demokratų e, atstovai nuspręs dėl šio klausimo. Jie teigia, kad nori švarinti politiką, tačiau metai iš metų uh, vis patvirtinta nepagri, nepagristas sąskaitas. Kiekvienas, kuris e, nepritarė tokiems netitikimams, turėtų balsuoti prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ačiū. Toliau ponas Belder. Pirmininkė, kadangi klaidų labai daug, aš pasisakau prieš patvirtinimą. Mes e, ypač pas, e, kritikuojama struktūrinių fondų lėšų naudojimą. Komisijai pateik, pateiktos keturios nepriklausomos rekomendacijos, tačiau komisija nereaguoja. Labai svarbu nepriklausomai vertinti komisijos veiklą. Grupė kuriai vadovauja ponas Štoiberis, jai reikia lėšų jos veiklai. Taip pat reikia mažinti ir administracinę naštą, o suteiktas mandatas turėtų būti grindžiamas ne tik dabartiniais teisės aktais. Reikia kritiškai vertinti ir būsimus teisės aktus. Galbūt taip mes sugebėtume supaprastinti taisyklės, nes jos dabar trukdo dirbti. Ačiū. Toliau tris minutės kalbės ponia Volmaier. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie problemas susijusią su pagalba vystimuisi. Audito rūmai labai aiškiai nurodo problemas šioje srityje. Aš noriu padėkoti Ajalai Senda už bendrabiavimą. Yra daug įtarimų, kad mes padedame korupcijai tose valstybėse, o ne tų valstybių žmonėms. Taigi kritikos dėl pagalbos vystimuis yra labai daug ir reikėtų stengtis, kad tokių atvejų būtų mažiau. Reikia koncentruotis ir teikti pagalbą tik toms šalims, kuriams iš tikrųjų pagalbos reikia. Labai trūksta koordinavimo, labai tų, trūksta tikslinės pagalbos atskiroms šalims, taip pat trūksta koordinavimo tarp skirtingų institucijų, nėra aiškių apibrieštų pagalbos tikslų. Reikia apibriežti tuos tikslus, kad pagalbos veiksmingumas tose šalise padidėtų, kad uh, pagalba pasiektų kenčiančių žmonės. Vystimosi fondas turėtų būti integruotas į bendrą biudžetą. Pavyzdžiui, imkime projektą dėl Turkijos. Mane nustebino tai, kad dėl tos kritikos už, užblokuota pagalba ir kitoms šalims. Turkija atrodo tapo nemenka kliūtimi. Mes turime nustatyti strategiją, tikslus, laiko terminus, orientaciją, taip pat rodiklius ir stebėsime, kad iš tikrųjų kontroliuotume pagalbą. Tik tai taip projektai bus sėkmingi ir bus įgyvendinami iki galo. Bent pusę lėšų reikia sustabdyti kol neužtikrinsime, kad šitos sąlygos vykdomos ir kol nebus prisimti įsipareigojimai spręsti esminės problemas. Tokios šalis kaip Rumunija, Bulgūrija, o, Bulgarija, <laughs> Bulgarija pasinaudojo tokią procedūrą ir todėl negalime kitų šalių traktuoti skirtingai. Mums reikia aiškios finansavimo struktūros turi būti atskira biudžeto eilutė. Neturėtume mokėtų, mokėti lėšų kažkokiems tarpininkams, jeigu tai visiškai nenaudinga. Turėtų būti skaidrumas. Ir paskutinis pastebėjimas, pirmininkė. Procedūra skubiai turi būti supaprastinama, nes komplikuota procedūra daugelį šalių sukelia daug problemų ir jei ji būtų paprastesnė, jų išvengtume. Ačiū. Toliau ponas Gair, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, pone valstybės sekretoriau, aš be galo patenkintas, be galo laimingas, kad jūs dalyvaujate šiame posėdėje ir kad savo dalyvavimu įrodote, jog šis, šios diskusijos yra svarbios. Ponios ir ponai, mes visi puikiai žinome, kad kai norime kažką pastatyti į sunkę situaciją, tai užduodame jam panašų klausimą. Pavyzdžiui, ar jūs mušate vaikus, net, jeigu jisai atsakys ne, tai vis tiek reikš, kadangi mes jau taip tą klausimą uždavėme, kad tuos vaikus jisai mušė. Man atrodo, kad ponas Tasas parašė kritišką ataskaitą ir jeigu neklystu, jis panašios logikos, kurią čia dabar pabandžiau pavaizduoti ir laikėsi. Uh, E, šiek tiek auto e, savikritikos reikia, tačiau reikia, kad ta savikritika būtų konstruktyvi. Mes frakcijoje bandėme pasvarstyti, kaip tokį ar kitokį sakinį įrašyti į biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes daug kas e, reikalinga atspindėti mūsų kilmės šalyse. Aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų pasiūlymų, kurie jau įrod, e, jau įrodė e, esantis realistiški ir galima tuos pasiūlymus patvirtinti. Tačiau kai kurie pasiūlymai yra visai netikę. Sakykime, e, tikrai nereikia padaryti iš biudžeto kontrolės komiteto antrą kontrolės instituciją. Kai, kas yra, kai kurie pasiūlymai yra pusiau realūs, sakykime taip, vidaus kontrolės sukūrimas SID grupėje. Jeigu mano frakcija pareikštų pritarimą, tai reikštų, kad e, reikia veikti toje srityje, kur jau esame kažką tai padarę. Taigi norėčiau pasiūlyti štai ką. Reikėtų e, rašyti taip, kaip yra surašyta SED grupėje. Frakcijų atsiprašau. Na, nors problemų yra, bet vis tiek biudžetas vykdomas vis geriau. Ir aišku, galima dar patobulinti visą mūsų darbo metodą. Kalbant apie vystimosi lėšas, ES yra didžiausia donorė na, ir tai yra gerai, džiugu, reikia padėti tom šalims e, išbristi iš skurdo, bet e, tos pinigus vėlgi reikia naudoti tinkamai, reikia užtikrinti, kad jie nepatektų korumpuotiems vadovams, nereikėtų jų eikvoti tiems projektams, kurie neduoda nieko naudingo ateičiai. Dėl to parlamentui tenka labai didelė atsakomybė. Komitetai pateikė savo pasiūlymus, pranešėjai daugumą jau teigiamai atsižvelgia. ES turi kreiptis į tas valstybės narės, kurios turi užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės, kaip antais saviraiškos laisvė, žodžio laisvė, taip dėja kol kas dar nėra kai kuriuose šalyse, kaip antai Eritrėjoje. Eritrėjoje kritiką vyriausybei sakė žmonės metami į kalėjimą be teisės į teismą, be jokių oficialių kaltinimų. Jie jau ne vienerius metus yra kalinami vien už tai, kad kritikuoja šalies prezidentą ir vyriausybę. Man atrodo, kad mes turėtume aiškiau e, kritikuoti, e, kategoriškiau pasisakyti tų šalių atžvilgių ir neteikti ES paramos tokiam šalims. Norėčiau, kad tiek taryba, tiek komisija to nepamirštų. Manau, kad taryba turėtų aiškiau išsakyti savo poziciją ir būti ir daryti didesnį įtaką. O to mūsų piliečiai iš jų tikėsi, aš tikiuosi. Ačiū dabar ponas Fandalin. Ponas pirmininkė, ponas Tasu. Taso Pranešimas turi labai įdomią pastraipą, kurioje išeina, kad Europos parlamento uh, nariai yra vieš, vieš, viešosios, viešieji asmenys. E, aš manau, kad tai yra teisinga. Kiekvienas viešasis asmo turi paaiškinti, kaip, da, kaip dirba, ką dirba. E, jis ar jį turi nurodyti, kad uh, E, mokesčių mokėtojų pinigai buvo išleisti tinkamai, o e, kad, kad mokesčių mokėtojai žinotų, kur eina jų pinigai. Labai parlamente situacija pagerėjo per keletą pastarųjų metų, e, tačiau nereikėtų vis tik tais nurodyti, kur eina kiekvienas centas, kuriuos išleidžia parlamentaras. Bendros parlamentaro išlaidos yra labai sudėtingos ir man reikia kiekvieną išleistą centą pateisinti samdant buhalterį. Tad norėčiau paprašyti jūsų paramos 33 pakeitimui, kuris buvo pateiktas, kai tik tai siekiant išspręsti šitą klausimą. Ačiū ponui Vandalin, panai Jačiajevska. Dvi minutės. Europejski užant do... Dėkuoju pirmininkė. Europos darbuotojų samdymo agentūra, tai yra EPSO, yra tarp institucinė žinyba, kuri yra atsakinga už e, ES pareigūnų samdymą. Aš džiaugiuosi, kad e, mes kalbame šią temą ir e, yra pastebėti tam tikri skirtumai tarp geografų, kalbant apie pasiskirstimą geografinį, tarnautojų ir panašiai. Ypatingai blogai yra atstovaujami naujos valstybės narės, tarp jų Lenkija, bet ir kitas. Tarp tarnautojų šitas valstybės, šitų valstybės tovų yra tikrai nedaug. Ir man atrodo, kad tai susijęs su mūsų personalo politika vidurinė ir aukštės, vidurinės aukštesnės grandies vadovų atžvilgių. Taip pat kelia klausimų pati atrank, atrankos procedūra ir taip pat nami laureatų laimėjusi rašai. Dažnai tie žmonės, kurie E, patenka į sąrašus, galiausiai susiranda darbą kažkur kitur, nes jie negali taip ilgai laukti, kol jie galiausiai bus pasamdyti. Džiaugiuosi, kad EPSO galiausiai e, parengė tam tikrą programą, atsižvelgė į auditorumų ataskaitas, e, taip pat į Europos parlamento kai kurias rekomendacijas. Na ir aš dabar stebėsiu, kaip šita jų taisymo programa, tobulinimo programa bus įgyvendinama. Aš manau, kad EPSO pirmiausiai turėtų dirbti taip, kad padėtų rasti kuo geriausius pareigūnus institucijoms ir kad sukurtų kaip galima geresnius e, laimėjusių sąrašus, kuriuose būtų tinkamai atspindėtos visos valstybės narės. Ačiū. Dėkoju Jendžiejevskai, o toliau kalbės kolega Kalfin. Trys minutės. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą e, vykdomosios e, komisijos. Ir norėčiau atsiprašyti už ponas Tavrakakis, kuris negalėjo atvykti. Jis labai daug dirbo kaip bendrautorius nuo socialistų frakcijos ir demokratų frakcijos jis netvyko dėl transporto problemų. Dėl vykdomųjų agentūrų biudžeto vykdymo pasakyčiau, kad ši problema be galo svarbi, nes ji priklauso apskritai nuo Europos finansų. Norėčiau padėkoti poniai Matijoje, pranešėjai, o taip pat Europos audito rūmų atstovams ir visų agentūrų atstovams, su kuriais bendradarbiavome. Aš norėčiau pažymėti, kad e, agentūrų biudžeto procedūra yra labai sunki ir griozdiška, kadangi e, agentūrų problemos skirtingos. Pagal tai, ką matėme, galime pasakyti, kad e, agentūrų veikimas, funkcionavimas metai iš metų tobulėja. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad agentūros yra imlios kritikai. Aišku, jeigu kritikos nebūtų, tai nebūtų ir pasitikėjimo klaidų iš agentūrų maž, pusės mažėja ir biudžeto įvykdymo, įvykdymas, jo įvykdymo efektyvumas didėja. Agentūros labai stengiasi tobulinti savo audito bei kontrolės sistemas. Aišku, kai kurių klaidų išvengti nepavyko ir tos klaidos buvo konstatuotos įvair, visoje eilėje institucijų. Tačiau gera naujiena yra ta, kad mes klaidų galime išvengti. Uh, su Cepolu turime gerų naujienų Europos policijos kolegija ir tos problemos tęsiasi keletą jau metų. Jos yra susijusios su e, buhalterija, su e, pažeidimais konkursų skelbimo srityje ir panašiai. Kompromisai yra daromi metai iš metų, matome teigiamų poslinkių, tačiau problemų tebelieka ir aš norėčiau pasiūlyti, kad biudžeto e, įvykdymo patvirtinimas CEPOLui būtų atidėtas iki tol, kol nebus pašalinti visi tie pažeidimai. Mes, turėjom, mes gavome mm, pažadą iš agentūros, kad žaidimai bus pašalinti, kai tik tais tą įmanoma bus padaryta, padaryti. Atsakingieji asmenys iš šios agentūros pažadėjo mums imtis didelių, dėti didelės pastangas. Dėl kontrolės įvairiose e, agentūrose galima patobulinti šią situaciją štai kaip. Pirmiausia, reikėtų didinti biudžetinę discipliną, toliau reikėtų imtis tam tikrų priemonių, pagal kurias būtų galima supaprastinti buhalterijos taisyklės. Ir trečia, reikėtų panagrinėti auditorumų pasiūlymą dėl gero šių agentūrų funkcionavimo. Labai ačiū. Pone Kartin, ponas Piper. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą komentarų dėl mokesčių mokėtojų pinigų naudojimo. Naudojant pinigus stojimo daryboms Turkijoje, mums labai nepatinka auditorumo išvados. Komisija pinigus naudoja netlikusi tinkamos priežiūros, tinkamo audito. Nebuvo e, vykdomi projektai susiję su stojimo strategija. Ir komisija iki šiol negali patikrinti visų pinigų tinkamumo, ypač 4,8 milijonų eurų skirtų iki 13 metų tinkamumo. Net nežinome, kaip galime daryti kažkokią įtaką tų pinigų panaudojimui stojimo e, projektų kontekste. Tad tiesiog belieka raginti komisiją, kad peržiūrėtumėte savo e, numatytas lėšas, gal kad galėtumėt užšaldyti uh, E, lėšas ir neskirti daugiau negu numatyta 2006 biudžete, nes e, nieko daugiau čia nepadarysi, nebent prašytume Turkijos, kad ji keistų savo priemonės, vykdomegi tam tikras darybas, ta, rengiama strategija ir reikėtų ją tinkamai gyvendinti, kad nebūtų tai lėšų švaistimas. Na, o dabar norėčiau pakalbėti apie užsienio politiką bendrąją prasme, nes Turkijai suteikta ypatinga, suteiktas ypatingas statusas. Aš manau, kad um, šioje politikoje Turkija neturėtų tiekėtų tokios vietos, ypač kai dabar tu patiriame deficitinius biudžetus. E, Rumunija, Bulgarija, Kroatija, Graikija, E, jau sukėlė mums tam tikrų problemų ir neturėtume e, eiti tokiu keliu, kuris e, nuvestų prie to paties rezultato ir su Turkija. Reikėtų laikytis tų kriterijų standartų, kurių mes laikomės bendra, bendra situacijos laikom. Ačiū pirmininkė, aš noriu kalbėti apie parlamento ataskaitą dėl biudžeto įvykdinimo. manyčiau, kad tai pati išsameusia ir labiausiai pagrįsta Europos parlamentą. Ir tai yra labai gerai. Aš noriu padėkoti tiems, kurie rengia. Puikiai padirbėta. E, gan keista, kai institucija tvirtina savo biudžeto vykdymą. Tam reikia daug kontrolės, atsakingumo ir atvirumo. Ataskaita turi užtikrinti ir užtikrina kad mes, parlamentarai, būtume atviri ir parodytume kontrolę. Tai yra gerai. Tačiau, kaip sakiau, yra erdvės tobulinimui. Manyčiau, kad tai turėtų būti daroma per tam tikrus pakeitimus. Pavyzdžiui, reikia suteikti piliečiams galimybę sekti mūsų darbą. Tai yra, reikia suteikti prieigą piliečiams prie mūsų ataskaitų interneto puslapyje. Taip pat svarbu patikrinti savo vidinės procedūras, e, kurios yra rizikingiausios ir galbūt jas e, patobulinti. Taip pat galima gerinti vadovavimo procedūrą, kad jinai būtų skaidresnė ne tik tai mums parlamentarams, bet ir piliečiams, kad jie galėtų, galėtų kontroliuoti parlamento veiklą ir galiausiai gan banaliai arba nieko naujo nepasakysiu, kad nereikia čia Strasbūrė posėdžiauti, reikia posėdžiauti vienoje vietoje, Briuselėje. Kontrolė man yra labai svarbu, nes mes naudojame mokesčių mokėtojų pinigus. Tai galioja visai Europos Sąjungai. Ši ataskaita rodo, kad Europos parlamentas žengia žingsnį teisinga kryptimi. Ir tai, kad mes kritikuojame kitas institucijas, yra taip pat gerai. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponė Delangė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Jau daug ką išgirdome diskusijų metu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus. Visų pirma, Pats parlamentas turi susitvarkyti savo ūkį prieš reikalaudamas, kad kitos institucijos susitvarkytų. Prieš 6-7 metus gal pritarčiau parei nuomoniai autoriaus panostas bet e, dabar jau gerokai e, viskas patobulinta ir kalbant, pavyzdžiui, apie kelionės išlaidas daug kas patobulinta ir reikėtų taip pat atspindėti šitoje, šitame pranešime tinkamai, nereikėtų skirti dėmesio tik negatyviem dalykam. Atrodo, kad mūsų laukia sunkios diskusijos. Ne, reikėtų atsižvelgti ir tai, kad artimiausių metų biudžetas turbūt nebus didinamas, nepaisant to, kad mūsų funkcijos tampa labai svarbios ir darbų yra daugiau. Tad reikėtų kažkaip vienu metu stengtis padaryti kelias darbus, reikėtų, kad auditorumai galėtų tinkamai kontroliuoti biudžetą, lėšų panaudojimą. Nepakanka, kad jie tiesiog už patikrintų, ar laikomasi taisyklių pagal statymo raidę. Jeigu norime, kad biudžetas būtų tinkamai kontroliuojamas, tai reikia ir kad patys auditorumai keistų savo metodiką. Todėl aš siūlyčiau ateitie, kalbant apie biudžeto kontrolės dalykus, pakviesti ir auditorumo atstovą. Įdomu, ką komisija galvoja šio klausimu. Dėkuoju poniai Dilangiai, o dabar ponas Von kalbės dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti apie Europos parlamento biudžeto vykdymo tvirtinimo funkciją. funkciją. Pirmiausiai dėkoju pranešėjai už tikrai sunkų darbą. Dirbo turbūt sunkiau nei kas kitas. Aš suprantu, kad mes pasisakome už atvirumą, už skaidrumą, už tinkamą vertės sukūrimą mūsų mokesčių mokėtojams. Tačiau svarbu, kad e, šito proceso pakeitimai duotų tik tai naudingų rezultatų. Dėl to turiu suabejoti tam tikrais pranešėjo pasiūlymais, pavyzdžiui, rekomendacija e, pašalinti tualetus atseit jie labai daug kainuoja ir tai padės mums sutaupyti, taip pat pakeisti automobilių siūlomą ir taip toliau panašiai. Yra ir kitų rekomendacijų šiame pranešime, kurios numatytos 2011 metų biudžeto pasiūlyme, kaip antai Europarlamento te televizija pertvarkyti, kad efektyviai dirbtų, taip pat numatyti ilgalaikę pastatų strategiją, tai yra numatyta, tai yra ateities planuose. Ir kai kurios rekomendacijos šiame pranešime e, susijusios su tais dalykais, kurie jau yra įgyvendinami arba įgyvendinti. Dar reikėtų paminėti, kad yra tam tikrų gerų, pozityvių dalykų šiame pranešime, kaip antai e, popieriaus e, makulatūros e, kiekio mažinimas, tikrai matome, kad čia galima būtų pasitemti. Taip pat kviečiama racionalizuoti išorės studijas, bendradarbiavimą, su kitomis institucijomis tyrimų srityje, kad čia galima atstaupyti. Na, pritariu, manau, kad tikrai galima bus 12 e, metų biudžete numatyti tam tikrus patobulinimus. Taip pat e, ten prašoma pateikti rizikos valdymo ataskaitą už metus. Tai irgi geras pasiūlymas. E, kit, tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad reikėtų matyti bendrą vaizdą ir atsižvelgti į pozityvius ir negatyvius dalykus. Ir mm, aš tikiu, kad biudžeto kontrolės komitetas tinkamai vykdys savo funkcijas ir, ir pateiks vėliau savo nuomonę apie tai, kaip buvo įgyvendintos jų rekomendacijos. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Rubikas kalbės dvi minutės. Ačiū. Gerbiami nariai. Deja, pastebėsiu, kad šią savaitę reikėjo važiuoti į Strasbūrą, o ne Briuselį, nes Strasbūras man daug arčiau. Taigi man buvo lengviau atvažiuoti negu į Briuselį. O dabar kalbėsiu apie biudžeto kontrolę. Šią savaitę mums reikia išnagrinėti labai daug ataskaitų, taigi daug darbo plenarinėje sesijoje. Tai būtų gerai, jeigu mūsų darbo vietose būtų uh, kompiuteriai renkti, kad mes galėtume atsiversti ataskaitas, kai balsuojame, kad mes galėtume matyti visus pakeitimus savo kalbą. Tai yra, kad susigaudytume, dėl ko balsuojame, nes vidurdienį vyksta balsavimas dėl šimtų punktų. Daug geriau būtų elektroniškai atsiversti dokumentus, o ne tampytis šūsnis popierių. Parlamentas turėtų būti šitos tendencijos prieš akiją. Toliau dėl kelionių. Neseniai įvesta labai daug biurokratinių taisyklių šioje srityje. Parlamento nariams tenka skirti daugiau laiko tam, taip pat administracijai. Ir tai papildoma našta auditoriams. Mes turėtume įsteigti darbo grupę ir vėl sumažinti tuos reikalavimus tik iki minimumo. Reikia 25 procentais mažinti biudžet, e, biurokratinės kliūtis ir nuostatas. O pastaruoju metu biurokratinių nuostatų dėl keliavimo išlaidų tik tai padidėjo. Taip pat norėčiau komisiją paraginti tikrinti, kaip naudojami regioniniai fondai, sanglaudos fondas. Daug lėšų yra investuojama, tačiau mes netikriname, kaip tos investicijos iš tikrųjų išnaudojamos. turime užtikrinti, patikrinti, kad mūsų investicijos atneša gražą. Ačiū ponui Rūbig. Mes dabar duosime žodį paskutiniai kalbėtojai, poniai Tikau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau paminėti ir kalbėti apie ES 2008 metų biudžeto vykdymą. Norėčiau pasveikinti Danijos, Niderlandų bei kitų valstybių iniciatyvą, kurios norėjo padaryti nacionalinius pareiškimus. Mes tikimės, kad kai kitos šalis taip pat padarys nacionalinius pareiškimus, galėsime tikėtis geresnės pažangos. Tad paprašytumėm Europos komisijos pateikti rekomendacijas dėl to, kaip kurti nacionalinės valdymo deklaracijas. Dėl mokslinio tyrimų programos manyčiau, kad dabartinių išteklių mums nepakaks tam, kad galėtumėm e, Europos mastu sukurti to vardo vertus mokslinius tyrimus, taip kad reikėtų kažkokiu tai didesnių investicijų e, ir norėčiau pakalbėti apie duomenų kontrolės agentūros sąskaitas, kuriuose buvo tam tikrų pajamų daugiau negu 143 tūkstančius eurų. Tai rodo, kad agentūra turi daug išteklių trumpam laikotarpiu. Taip kad reikėtų tikrinti ne tik tai, kaip valdomi ištekliai skirti nedelsiamiems poreikiams tenkinti, tačiau ir tam, kaip toje agentūroje lėšos bus naudojamos po 2012 metų. Labai ačiū poniai Tikau, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Sider. Ačiū. Jeigu norite tokios sąjungos, kurie, kuri būtų priimtina piliečiams, labai svarbu, kad piliečiai žinotų, kur keliauja jų mokesčiams sumokami pinigai. Ponas Vilnius prašo daugiau skaidrumo ir tai yra labai pagrystas prašymas, nes tikrai reikia ne vien skaidrumo, reikia ir didesnio įskaitomumo, suprantamumo. Mes tikrai galime visą savo laiką paskirti tam, kad piliečiai ir pilietės galėtų turėti galimybę atsiverti kažkokį dokumentą, suprasti jį, kažką konkretaus iš jo išsitraukti. Taip kad komisijos reikėtų paprašyti padaryti įskaito, įskaitomesnius visus tuos biudžetinius buhalterinius dokumentus. Tokiu būdu mūsų piliečiai labai aiškiai pamatys, koks reiklus yra ES biudžetas. Ir kas yra prašoma iš ES padaryti. Iš mūsų prašoma padaryti daug, tačiau neduodama tam pakankamai pinigų, taip kad komisija turėtų ateities metais spręsti tokias problemas. Ačiū poniai Seber, ponas Robertmajer. Ačiū pirmininkė. Porą žodžių dėl iki stojiminės paramos Turkijai. ji padidėjo 2002 metais, o Turkija kaip tik tais daro mažiau pažangos, kreditai neefektyviai panaudojami, neaiškiai apibriešta Turkijos situacija ir prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą norėčiau paprašyti komisijos pasakyti, kas yra padaryta su tais 800 tūkstančių milijonų, kurie skiriami Turkijai kiekvienais metais, dėl agentūrų. Kiekvienais metais kuriama vis naujų ir naujų agentūrų, kuriuoms suteikiamos naujos pareigos. Jų yra tūkstančiai. Pagal Europos stra strategiją reikėtų mažiau biurokratijos. Dėl e, narkotikų stebėsenos biuro metų eigoje E, sunkiai narkotikai buvo e, legalizuoti Čekijoje, sako kalbėtojas. E, ir ačiū, sako pirmininkas, podas Kasparį. Pirmininkė, brangus kolegos, aš taip pat norėčiau iškelti prieš to įmonės paramos pirkėjai klausimą. Auditorumai sako, kad negali patvirtinti, jog lėšos buvo tinkamai mm, naudojami. Biudžeto kontrolės komitetas labai aiškę nuomonę pareiškė. Turkija darė didelį lobisnį spaudimą. Tvirtinami biudžeto įvykdymą mes čia neturėtume kalbėti, ar Turkija prisijungs ar neprisijungs prie sąjungos. Mes turėtume kalbėti, ar lėšos pasiekė žmonės, kurios turėjo pasiekti, ar nugulė kitų žmonių kišenėse, ar teisingai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai. Ir aš tikiuosi, kad šio parlamento dauguma nuspręs teisingai. Ačiū ponui Kaspari. Dabar ponas Prons. Ačiū pirmininkė, aš atstovauju partijai, kuri iš viso prieštarauja ES ir mūsų valstybės dalyvavimui ES. Taigi, jūs turbūt suprantate, kad mes prieštaraujame biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Tačiau aš atmesiu šitą įtarimą. Nors mes prieštarausime visoms būsimoms išlaidoms, tačiau aš tikiuosi, kad mes patvirtinsime biudžeto įvykdymą jeigu bus pagrindimas, nors mes ir prieštaravome pačiam tikslui. Tačiau mes nepritarsime biudžeto įvykdymo patvirtimui dėl kiekybinių pažeidimų. Ir nemaišykite to su tikslo patvirtinimu ar atmetimu. Vielen Dank, Herr Kollege Brons. Wir schließen die Aussprache mit Frau Kollegin Glas. Dabar baigsime šias diskusijas, kalbės ponia Klas. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai progra pažvelgti ir į priekį. Pagalvokime, kiek agentūrų yra įsteigta Mes turime skirti lėšas toms agentūroms, bet turime užtikrinti, kad jos dirba rimtą darbą. Pavyzdžiui, ES cheminių medžiagų agentūra, jai suteikta papildomų užduočių dirbti su biocidais ir taip toliau. Taigi, mes turime užtikrinti, kad agentūra sugebės veikti veiksmingai pagal mūsų nubriežtą politiką. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime užtikrinti, jog jos veiks ateityje veiksmingai. Ačiū poniai Klas. Dabar ponas Šemeta, komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu pabrėžti, kad komisija yra pasiryžusi tęsti pažangą, kuri daroma pastaraisiais metais. Tai yra gerinti išlaidų kokybę. Mes labai atidžiai vertinsime Europos parlamento sprendimą dėl biudžeto patvirtimo po dviejų savaičių ir komisija užtikrins tinkamą testinį darbą po tų sprendimų. Aš noriu Jums padėkoti už įdomias diskusijas šiandien ir už diskusijų metu pateiktas idėjas. Kai kurias iš jų išryškinsiu. Pirmiausia, dėl nacionalinių lėšų valdymo deklaracijų. Jas paminėjo keli parlamento nariai. Noriu priminti, kad kartu su komisaru Levendovski mes išsintėme laišką biudžeto kontrolės komitetui, kuriame nurodome, kad kai finansų reglamentas bus peržiūrimas ateityje, mes pateiksime pasiūlymą dėl nacionalinių lėšų valdymo deklaracijų. Taip pat Tai bus padaryta dėl, kartu su pasiūlymais dėl supaprastinimo, dėl koncepcijos, dėl klaidų toleravimo įvedimo. Tai turėtų pagerinti struktūrinių fondų lėšų valdymą. Ponas Sonegard reiškia didelį susirūpinimą dėl to, Toliau, kitas klausimas dėl bendrojo audito, bendrosios kontrolės. Tai ponė Hercog kėlė šį klausimą. Jums noriu paminėti, kad kitą savaitę mes aptarsime audito strategiją skirtą 10-12 metų laikotarpiui. Ir joje daug daugiau dėmesio skirsime vidaus kontrolės sistemoms komisijoje. Aš taip pat pritariu poniai Odi ir kitiems garbingiams parlamento nariams dėl pačios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Iš ties reikia pradėti diskusijas, kaip tobulinti tą procedūrą, kad procedūros patvirtimo procedūros rezultatai būtų kuo greičiau praktikoje gyvendinami. Štai 2010 metai dabar, o mes kalbame tik tai apie 2008 metus. O per 9 metus beveik nieko nesugebėjome įvykdyti. Taigi reikia išsamios diskusijos, kurioje dalyvautų visos suinteresuotos institucijos, be kita ko ir audito rūmai svarbi labai jūsų nuomonė, visų narių nuomonė, kurie apie tai kalbėjo. Manau, labai svarbu kalbėti apie ES lėšų išlaidų našumą, veiksmingumą. Bendroje audito strategijoje mes skiriame daug dėmesio audito tobulinimui. Tai yra, kad ES išlaidų auditas būtų veiksmingesnis. Tikiuosi, kad tai duos apčiopim rezultatų ateityje. Dėl Turkijos komisija atsižvelgs į rekomendacijas dėl pažangos stebėsenos. Visose išlaidų srityse mes turime gerinti išlaidų kokybę nuo tikslų nustatymo iki poveikio įvertinimo. Likščiau pasiekti rezultatai rodo, kad ES tobulina išlaidas ir užtikrina, kad tai duotų vertės piliečiams. Tai atsitiko dėka ir jūsų kaip institucijos vaidmens. Europos parlamentas kritikuoja, kai tai būtina, tačiau ir padeda arba patvirtina, kai yra tam pagrindas. Todėl, baigdamas, noriu išreikšti ypatingą padėką Europos parlamentui už paramą komisijai siekiant geresnio ES biudžeto valdymo. Dank, Herr Kommissar Šemeta. Dėkoju komisarui Šemetai. Dabar suteiksime galimybę pasisakyti pranešėjams, kiekvienam po dvi minutės. Pradėsiu nuo pono Gairio. Aš kalbu už poną Liberatskį, kadangi jis, kaip ir daugelis kitų, negalėjo atvykti dėl transporto sutrikimų, tad mielai pavaduosiu ir sureaguosiu į komentarus, kurie buvo išsakyti debatų metu. Pirmiausiai, Gerbiamas komisaras, šiame metu džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, jo komisija imsis veiksmų, kad užtikrintų, jog pagrindinės institucijos atsakingos už pinigų panaudojimą e, tarsis dėl to, kaip galima būtų atsakingiau lėšas panaudoti. Ir man atrodo, kad reikėtų daugiau atsakomybės perkelti tiems, kurie tos pinigus naudoja. Reikėtų užtikrinti geresnį kontrolės vykdymą. Tad e, valstybės narės tikrai turėtų užsiim, prisimti didesnį atsakomybę. Dabar padėtis nėra patenkinama. Jeigu pažiūrėtume į diskusijas vykdančias ECR, ponas Šalepskis, Šerneckis, jų jau nėra, bet e, jie pasisakė neigiamai už biudžeto vykdymo tvirtinimą. Ir jie nori, kad valstybės narės pateiktų deklaracijas. Na, iš tikrųjų, kol turbūt trūksta to bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Bet aš negaliu pritarti, kad e, pas mus viskas netinkamai vykdoma, kaip sako EKR frakcija. Jis norėčiau tik priminti, biudžeto kontrolės vykdymo komitete vyko karštos diskusijos. Buvo sakoma, kad kritikuojama ne Turkija, o komisija. LP klausė, kaip vyko darybos su Turkija ir tai turbūt nėra tinkamas kontekstas apie tai kalbėti. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Šemetai ir komisijai bendrai prasme už tai, kad jie parodė tinkamą Mm, stropumą, kad jie nori tinkamai viską įvertinti, e, kad vertina taip pat galimybę tartis su taryba dėl naujo susitarimo. Na ir tikrai, man atrodo, padarėme klaidą, formaliai nepakvietė tarybos atstovų. Na, jie atvyko, bet reikėtų turbūt pakviesti oficialiai. E, gaila, kad daug kas negalėjo čia atvykti dėl kelionės e, sutrikimų. Man atrodo, kad reikėtų e, daugiau išteklių skirti tokiai temai, daugiau žmonių turėtų dalyvauti. Norėčiau padėkoti kolegoms, ypač poniai Holmaja, už tai, kad tengiasi užtikrinti vystimosi fondo lėšų panaudojimo skaidrumą. Europos Sąjunga E, daug šioje srityje dirba, pasiektas didelis matomumas, tačiau yra tam tikrų rūpimų klausimų. Kai kurios vyriausybės atsisako teikti paramą vystimosi tikslams. Taip pat kai kuriuose valstybėse yra problemų žmogaus teisų srityje, teisės viršinybės principas neįgyvendinamas. 7, 8, 9, 10 vystimo fondai turėtų būti tinkamai gyvendinami. Reikėtų mums užtikrinti, kad nauja išorės agentūrų sistema nepakenktų vystimosi fondo naudojimui. Ačiū. Toliau ponas Tas. Dėkuoju pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems. Itavai, Brondi, Herzogaja, Fandalen, Šaldemiozė, Dalanga, ponui Von. Ačiū visiems, kurie komentavo. Man atrodo, viskas jau buvo pasakyta. Tik e, šiek tiek e, keista, pažiūrėjus, kaip atsirado šitas pranešimas. Šis pranešėjas jau ne pirmą kartą rengia pranešimus. Anksčiau gal buvo kiek daugiau kritikos išsakyta ir atrodo, kad mes patys irgi pradedame jau kažkaip e, jautriau reaguoti į kritiką patys savo. Mane daug atakuoja žurnalistai. Jie sako, kad mano pranešimas e, skirtas euroskeptikams. Negaliu su tuo sutikti. Aš esu už Europą, už Europos parlamentą. Dėl to man ir labai rūpi visi tie dalykai, kur galima būtų pasitobulinti, pagerinti situaciją. Aš jaučiu pareigą kalbėti ir um, tik tai taip galime kažką pakeisti, tik tai taip galime um, sutrukdyti euroskeptikams skleisti savo dažnai melagingas idėjas, reikėtų aiškiai vardinti problemų šaknis, tai aš vat, tą ir bandau padaryti. Dėkuoju, ponas Tas, toliau ponas Černeckis. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Gairiui, kuris dabar pat savo balsų kalbėjo. Man atrodo, kad gaila, jog tarybos atstovas visą laiką pabėga, kai žino, kad jis bus kritikuojamas. Ir aš anksčiau jau prašiau žodžio, dabar kai noriu kalbėti, jo vėl nėra. Na, nieko keisto, kad ta institucija, kuri čia vertinama, sako, kad viskas yra pas juos gerai, nors iš tikrųjų visą laiką keliamos problemos. Turiu priminti, kad prieš metus e, taryba žadėjo mums e, viską pateikti iki lapkričio, dabar vėl vėluojame. Dabar nagrinėjame 2008 e, e, metus, bet turime dokumentus tik tai 2007 metus. Tai yra arba kažkoks chaosas taryboje, arba yra problema, požiūrio problema. Galbūt taryba traktuoja parlamentą kaip kažkokį ma mažametį. Neverta dėmesio subjektą. Man atrodo, kad visos e, institucijos yra lygiai teisės, bet mes dabar susidame su Orvelio romano situacija. Tai yra visiškai nepriimtina. E, beje, buvo pateiktas labai vertingas pasiūlymas ir iš tarybos žūpų išgirdome, kad reikia galbūt jau atsisakyti džentelmeniško sustarimo Ir tai reiškia, kad taryba jau kiek metų, taryba nerenkama institucija, galiausiai e, po tiek daug metų tai suvokė. Na tai ačiū jums už tai. Ir aš labai tikiuosi, kad mes galėsime dėl to priimti konkretų sprendimą, jeigu žies mėnesį. Ačiū. Dėkoju kolegai Černeckiui, o dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Motyvas. Euh, ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie iš tiesų labai gerai bendradarbiavo, labai sėkmingai kartu su manimi, kurie čia šį pranešimą su komisijos žmonėmis. Iš tiesų buvo labai sunkus, labai ilgas darbas. Labai ačiū kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijų ir visiškai pritarčiau jų pareikštam susirūpinimui E, kurie buvo atspindėti ir pasisakymuose, o būtent, kad reikia daugiau skaidrumo, kaip panaudoti Europos fondus. Tai yra visai, tai, visai teisėtas susirūpinimas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad teisingas, teisingas teiginys, kad agentūros turi ir politinę misiją. Tai yra labai svarbus faktorius. Tai yra, e, tam, tikras, tam tikra darbo programa ir ta darbo programa turi dėrėti su ES darbo programa. Kitaip tariant, ji turi būti kontroliuojama. Viso to nori visos trys institucijos. Jeigu e, e, agentūros spontaniškai bendradarbiaus, tai e, bus, bus gerai, nes kai kurios kitos agentūros galbūt ir nebendradarbiaus, o mes negalime jų priversti. Apie tai turėtumėm pagalvoti, kaip tą padaryti. Ačiū pirmininkai. Vielen Dank, Frau Kollegin Mathieu. Ich darf kurz nachtragen, dass. Norėčiau padėkoti kolegijai Mathieu. Mane informavo tarnybos, kadangi peržiūrėjau praeitų metų protokolus, kad taryba paskutinio mandato metu vieną kartą, tik tais antro svarstymo metu dalyvavo diskusijose, nes 2009 metų biudžeto nepatvirtinimas buvo atidėtas. Aš manyčiau, kad visai gerai pažymėti, jog mes einame tobulėjimo keliu. Diskusijos baigtos, balsuosime gegužės sesijoje. O dabar e, susitiksime po pietų 15 val. Yes.